Labadiena visiems. Tęsime posėdį. Ryte mūsų komitete buvo viešieji klausimai. Deja, ne visi galėjote dalyvauti klausimuose, kadangi tuo pat metu vyko kitų komitetų posėdžiai, juose vyko balsavimai. Tad suprantu, kad ne visi galėjote būti klausimuose. Pavyzdžiui, aš pati turėjau dalyvauti aplinkosaugos komiteto posėdėje ir dėl to man taip pat e, nepavyko dalyvauti klausimuose dėl etninių mažumų, dėl tautinių mažumų. Na, pažiūrėkime darbo atvarkį. Antras punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Ar būtų kokiu nors pasiūlymu, papildymu, man niekas nieko nebuvo pranešęs. Matau, kad nieko nenorite pasiūlyti, darbo atvarkė tvirtinama tokia, kokią turite. Pirmininkės pranešimai, trečias punktas. Pranešimų šiandien nėra. Eikim prie ketvirto punkto. Posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai yra sausio 28 dienos posėdžio protokolas. Jūs gavote protokolo kopiją. Jeigu iki posėdžio pabaigos nepateiksite pasiūlymų ar prieštaravimų, protokolas bus, laikyt, e, bus laikomas priimtu. Penktasis punktas. Tai yra rekomendacijos projektas, antrasis svarstymas, ponios Liulis pranešimas dėl vienodo požiūrio į vyrų ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbinė veikla Kaip žinote, pirmojo svarstymo metu parlamento pozicija buvo patvirtinta 2009 gegužės 9, o kovo 8 2010 buvo priimta tarybos pozicija. Ji oficialiai parlamentui buvo pateikta kovo 24 dieną. Pirmojo svarstymo metu buvo pateikti dešimt pasiūlymų dėl pakeitimų. Parlamentas jiems pritarė, bet turbūt ponė Lulink daug daugiau galės mums papasakoti. Labai prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jau žinote, tarybai Bendrą poziciją parengti prireikė visų metų. Ir nuo lapkričio pabaigos jau daugiau mažiau buvo aišku, kokios yra pozicijos, bet dar reikėjo atlikti tam tikras procedūras. Oficialią bendrą tarybos poziciją gavome uh, nuo kovo 8-osios. Jau galim susipažinti su tą oficialią poziciją nuo kovo 8-osios. Uh, Ir todėl tik dabar galiu pateikti rekomendacijas dėl antrojo svarstymo. Organizavau keletą susitikimų su Ispanijos pirmininkaujančia valstybė. Norėčiau labai padėkoti šios valstybės atstovams už jų pareikštą norą ir faktiškai e, vykusi bendradarbiavimą. Taip pat vyko susitikimai su komisijos atstovais. Mes džiaugiamės tais posėdžiais, kadangi jų metu komisija ir taryba parodė tam tikrų teigiamų poslinkių Tačiau yra keletas e, visgi dar neįspręstų dalykų, dėl kurių ypatingai taryba prieštarauja. Ispanija man labai aiškiai parodė, kokios yra ribos, iki kokio lygio gali nusileisti taryba, o kur Manevro laisvės jie visiškai neturi, todėl į tai atsižvelgdami mes turime labai gerai viską apmastyti. Ypač pagalvoti, kaip užtikrinti nuostatas dėl socialinės apsaugos garantijų teikimo partneriams, gyvenimo partneriams. Mes norime, kad būtų numatomas privalomas socialinis draudimas, socialinės garantijos, be jokių išlygų, bet e, šio klausimo taryba e, atrodo nenori jokių būdų nusileisti ir e, nei vienu žingsniu atitolti nuo jų bendros pozicijos. Tarybos bendroje pozicijoje visgi atspindėti tam tikri mūsų norai. Štai kaip pavyzdį galiu pasakyti, taryba pritarė, kad tuo atveju, jeigu tam tikroje valstybė narėje yra speciali savarankiškai dirbančių darbuotojų apsaugos sistema, tada ir jų šeimos nariams, jų vyrui ar žmonai gali būti suteikiamos garantijos. Jeigu tos sistemos nėra, tai aišku, sunku kalbėti apie tų garantijų suteikimą jų mm, partneriams, bet jeigu sistema egzistuoja, tai taryba kaip ir sutinka, kad garantijos turėtų būti suteikiamos bet dėl bendros, bendros taisyklės taikymo dėja nėra sutarimo. Valstybės narės gali nuspręsti, ar socialinė apsauga bus privaloma ar ne. Ir tokia apsauga gali būti suteikta, tik tai jeigu to prašo darbuotojas ar jo partneris. Po tarybos pozicijos esmė tokia, kad valstybė nariai pati turi pasiūlyti, kokią sistemą jį nori taikyti, ar tai bus savanoriškos įmokos, ar privalomos įmokos. Ir e, bet kokiu atveju, jeigu kažkas nori pasinaudoti tomis garantijomis, turi apie tai deklaruoti. Kitaip yra su pagal sutartį dirbančiais asmenimis. Jie visą laiką įtraukiami į apsaugos sistemas, nors su savarankiškai dirbančiais yra kitaip, jie patys turi pareikšti savo norą suteikti tam tikras garantijas jų partneriams. Tai tokia yra tarybos pozicija. Na, bent jau tiek mums pavyko pasiekti, geriau nei nieko ir aš esu pasiruošusi eiti tokiu keliu toliau. Bent jau mano šalyje. Prieš tai, kai buvo numatyta sistema žemės ūkio darbuotojams, jų socialiniams garantijoms kurį laiką irgi buvo savarankiškai leidžiama nuspręsti, ar jie nori būti apdrausti ar ne. Bet jeigu pažiūrėtume į dabartinę poziciją, kurią, jeigu taryba jai pritars, galiausiai tai situacija kažkiek pasikeis. Na, aš norėčiau, kad būtų daugiau pažangos. Ir kiek taryba e, davė suprasti, didesnės pažangos pavykti nepasieks. Tad turėtume pasitenkinti septinto straipsnio formuluotėmis, atitinkamai reikės pakoreguoti konstatuojamąją dalį. Dar vienas keblus klausimas yra susijęs su motinystės garantijomis. Tai yra gimdymo atostogos. Taryba pritarė, kad neštumo ir gimdymo garantijos turi būti suteiktos. Atsižvelgiant į tai, kokia apsauga suteikiama pagal sutartį dirbantiems darbuotojams, yra tam skirta visa direktyva. Ir galbūt, žinoma, negalima užtikrinti lygiai tokių pačių garantijų savarankiškai dirbantiems, tačiau taryba patikino, kad imsis priemonių, kad e, savarankiškai dirbančios moteris arba savarankiškai dirbančių vyrų žmonos galėtų visgi pasinaudoti e, vienokiamis ar kitokiamis gimdymo ir neštumo ir gimdymo atostogomis, kad galėtų sauliaisti kažkurį laiką nedirbti, gauti tam tikras pajamas. Taryba paminėjo 14 savaičių laikotarpį, nes mes norėjome, kad būtų įvardintas bent jau kažkoks laikotarpis. Ir jie mm, tai rėmėsi taisyklę, kuri numatyta pagal sutartį dirbantiems darbuotojams. Tačiau dauguma valstybių narių netai palankiai vertina idėją remtis pagal sutartį dirbančių darbuotojų direktyva. Todėl dabar mums reikėtų surasti tokią formuluotę, kuri padėtų pasiekti to paties tikslo. Tuo pat metu, neminint 92 metų direktyvos, ko nenori tam tikros valstybės narės. Tad siūlome papildomą pakeitimą, kuris angliškai maždaug skambėtų taip, kad laikotarpis, per kurį moteris savarankiškai dirbančias moteris ar, ar savarankiškai dirbančių žmonos e, gali išeiti gimdymo atostogų, turėtų būti panašus į tą e, neštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, kuris yra taikomas pagal sutartį dirbančioms darbuotojams ES lygių. Ar tai būtų 14 savaičių, ar tai būtų laikotarpis, kuris numatytas direktyvoje, ar koks kitas laikotarpis. Šiaip ar taip, jis turėtų būti panašus į tą, kuris numatomas darbuotojams, padirbantiems pagal sutartį. Galbūt tai nuramintų tas valstybės narės, kurios nenori matyti nuorodos į pagal sutartį dirbančių darbuotojų mm, garantijas reglamentuojančią direktyvą, nors iš esmės šią formuluotę reikštų tą patį. Žinome, kad ši direktyva jau turės būti peržiūrėta, tad galim parašyti, kad e, šitas laikotarpis neštumo ir gimtimo atostogų turi būti numatytas pagristai e, turi būti numatyta tam tikra motivacija ir valstybės narės turi teikti ataskaitas komisijai ir paaiškinti, ar išmokos e, tų atostogų metu irgi neturėtų e, būti atitinkamai pakoreguotas, jeigu direktyva bus pakeista. Nesuprantama. E, Jeigu direktyva e, dirbantiems pagal sutartį bus pakeista, tai komisija turės kažką pasiūlyti ir dėl savarankiškai dirbančiųjų asmenų garantijų. Taip, siūlau tai pakeisti formuluotės ir labai tikiuosi, kad valstybėms narėms jos bus priimtinos. Aš tikiuosi, kad valstybės narės patvirtins mūsų pasiūlymą. Tik reikia nepamiršti, kad šioje direktyvoje kalbama ne tik apie žemės ūkio darbuotojus. Nežinau, kodėl komisija vis juos mini. Yra dar viena 86 metų direktyva ir ten irgi nekalbama apie žemės ūkio darbuotojus. Kaip apie vienintelę kategoriją. Mes čia norime pakeisti direktyvą, kad būtų numatytos geresnės garantijos nepriklau, savarankiškai dirbantiems arba jų žmonoms, partneriams. Ir tai yra pakankamai aiškus tikslas. Man atrodo, kad tekstas pakankamai neutralus. Ir labai tikiuosi, kad tarybai visgi bus tas galtinis variantas priimtinas. Beje, taryba yra pasiruošusi pritarti mūsų vienam pakeitimui, kuriame minime 97 metų rezoliuciją partneriams, e, vyrams arba žmonoms tiksliau, sutuoktiniams. Ir, na, atrodo, dėl to problemų nekils. Toliau mano trečiasis pakeitimas. Čia esminės problemos nėra, neižvelgiu šios, bet e, kai kurioms valstybėms narėms kilo tokia idėja, kad dokumente nereikėtų minėti, jog valstybės narės gali išlaikyti nacionalinės nuostatas, kurios apribotų e, teisės pasinaudoti tam tikromis e, apsaugos sistemomis arba tam tikro apsaugos lygmeniu. Čia vokiečiams ypatingai rūpi, kadangi Vokietijoje yra tam tikros specifinės sistemos, tam, tikri, tam tikros draudimo rūšis, tam tikroms darbuotojų kategorijoms, savarankiškai dirbantiems, įskaitant gydytojus, na, mes tikrai neverčiame jų pakeisti tos praktikos. Tiesiog mes nenorime, kad tai būtų čia įrašyta. Pabandysime valstybės narės įtikinti išbraukti šį tekstą. Toliau, ketvirtasis pakeitimas. Čiagi vėl tikiuosi, kad taryba pritars, kad būtų pridėtas papildomas sakinys į mūsų tekstą, kuriame būtų paminėta, kad galima atsižvelgti ir į šeimos finansinę padėtį, nustatant, kokios turėtų būti mokamos įmokos arba išmokos. Mums tai nelabai patinka. nes yra labai daug pagal sutartį dirbančių darbuotojų, kurių padėtis gerokai geresnė nei savarankiškai dirbančiųjų. Tačiau nustatant jų socialinės garantijas ir sąlygas į finansinę padėtį neatsižvelgiama. Jeigu nėra atsižvelgiama jų atžvilgių, tai nenorėtume, kad būtų atsižvelgiama ir savarankiškai dirbančių atžvilgių. Jau pakalbėjau apie penktą pakeitimą. Čia aš norėčiau, kad nebūtų, pabandysiu tiksliau išbraukti nuorodą į 22 direktyvą dėl minėtų priežasčių. tai čia viskas kaip ir tvarkoje. Toliau šeštasis pakeitimas, kurį aš pateikiau. Labai tikiuosi, kad mums pavyks įtikinti tarybą ir galiausiai jie pritars mano pakeitimui. Taryba norėtų patvirtinti, kad ta teisė į gimdymo ir neštumo išmokas, paslaugas būtų kaip galima daugiau užtikrinama. Man nelabai patinka tie kaip galima, kiek įmanoma žodžiai. Nes norėtų, kad jie būtų paminėti tekste. Tiesiog reikia suteikti ir, ir viskas, ir taškas. Tok, tokia būtų mano pozicija. Toliau šeštas, septintas mano pakeitimas taryba čia mums mestelėjo tokį tekstą, kuriame kalbama apie finansinio, mm, finansinį stabilumą socialinės rūpybos sistemų, jų veiksmingumą, jų efektyvumo didinimą. Na, aš, aš nematau E, poreikio tai čia direktyvoje minėti, nes būtina tų sistemų efektyvumą užtikrinti, nepaisant to, ar mes kalbame apie savarankiškai dirbančius ar apie kitus žmonės. Tai yra perteklinė nuostata, reikėtų ją išbraukti, tikiuosi, kad taryba pavyks įtikinti. Aštuntas pakeitimas. Čia kalbam apie įvairias institucijas Taryba nori paminėti ir žmogaus teisų apsaugą ir taip toliau. Na, man atrodo, kad institucijos čia turėtų būti lygiai tokios pačios, kurios minimos ir asmenų dirbančių pagal sutartį kontekste. Žmogaus teisų gynimas, vienodo požiūrio principo įgyvendinimas, tai aktualu E, visais atvejais. Jeigu yra kažkokia institucija, kuri sprendžia šios klausimus, tai suprantama, ji ir bus atsakinga už juos. Bet ką tai turi bendro su savarankiškai dirbančiais? Nereikėtų panėti tokių dalykų. Toliau kitas pakeitimas, vėlgi čia aš nesu iki galo įsitikinusi, ar tarybos pozicija tinkama. Čia paminėta, kad valstybės narės gali pačios numatyti ir taip toliau. Na, man atrodo, kad dėl to klausimų kaip ir nėra. Jeigu viskas bus nuspręsta taip, kaip dabar atrodo, kad bus nuspręsta, tai valstybės narės turės teisę nuspręsti, ar tos socialinės garantijos suteikiamas privaloma ar neprivaloma tvarka. Bet vis tiek taryba norėtų paminėti, kad atitinkamai valstybės narės gali numatyti, kad apsaugą galima suteikti tik tai sutoktinėms ar sugyventiniams paprašus. Na, bet juk ir taip aišku, kad tuo atveju, jeigu norite gauti išmoką iš socialinio draudimo fondo, privalote pateikti paraišką. Aiški, labai tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl šios nuostatos. Dešimtas pakeitimas Čia vėlgi matome tą pačią problemą. Taryba sako, kad valstybės narės gali nuspręsti, ar gimdymo ir neštumo išmokos gali būti mokamos savanoriškai ir privalomai. Bet bet kokiu atveju, jos būtų savanoriškos ar privalomos, jos turi būti suteikiamos, nors taryba nori paminėti, kad atitinkamai galima numatyti, jog ši pašalpa būtų skiriama tik tai e, savarankiškai dirbančių moterų ir subtoktinių ar sugyventinių prašymų. Bet, ma, kaip, kaip minėjau, juk tai ir savaime suprantama turėtų būti. Nežinau, kam reikėtų tai rašyti. Taigi, savarankiškai dirbančioji turi mm, pasakyti, kad aš nes čia. Tas pats yra tuo atveju, jeigu jinai turi savo darbdavį, turi kreiptis į paprašy ir pras, paskelbti apie tai, kad jinai tapo nes čia. Juk kažkokiu būdu reikia pranešti kitai moteriai apie neštumą. Tos atsakingos už išmokas institucijos turi apie tai sužinoti, jie patys nebandys atspėti, kas, kas, kam reikia tų išmokų, kas jau laukėsi, kas, kas dar nesilaukia. Na, bet jeigu taryba visgi nori tai įrašyti, tai aš čia labai gal neprieštarausiu. Svarbiausia, kad nepriklausomai nuo to, ar sistema yra savanoriška, ar privaloma, kad pačios išmokos vis tiek turi būti mokamos. Toliau 11 pakeitimas. Man atrodo, kad čia supainioti kai kurie dalykai. Mes norėtume kiek pakoreguoti B punktą ir išlaikyti C punktą 8 straipsnio trečiojo dalyje. Manau, kad reikėtų gal kiek geriau patiksinti, ko mes norime, bet šiaip man atrodo, kad kalbant apie pačią asmę, tai čia problemų nėra. Toliau 12 pakeitimas. Tikimės čia išbraukti konstatuojamą dalį. 13 pakeitimas. Čia vėl kalbama apie atsakingas institucijas. Keturioliktas pakeitimas. Čia nusprendėme, kad ataskaitoje turėtų būti atsižvelgta į visus sąjungos teisės aktus susijusius su samdomų darbuotojų motinysės atostogų trukme pakeitimus. Na, aš apie tai irgi jau kaip ir kalbėjau. Ir man atrodo, kad taryba daugiau mažiau turėtų pritarti šiam tekstui. Na, o toliau mes galime dėl viso kitų dalykų jau pritarti tarybos pozicijai. Tai apibendrinant reikėtų pasakyti, kad nors ir nepavyko pasiekti visko, ko norėjome, visgi pavyko priversti tarybą pasislinkti, pakeisti savo poziciją link e, mūsų pozicijos. Ir jie tikrai žengė didelį žingsnį mūsų link, nors galbūt ne iki galo, bet e, atsižvelgiant į tai, kaip E, vangiai vyksta dėrybos taryboje ir kad visus metus jiems, e, visų metų jiems reikėjo susitarti, visgi rezultatas nėra toks blogas. Ir jeigu mums pavyks dar juos įtikinti, pritarti mūsų pakeitimams, tai, e, kaip ir rekomenduojame, bus dokumentas patvirtintas gegužės mėnesį, dar pirmininkantės paliai. Ir šis dokumentas galės būti jau galiausiai patvirtintas, oficialiai patvirtintas iki Ispanijos pirmininkavimo pabaigos. Ir tai reikštų, kad nuo 86 metų bus pagaliau pavykę kažką naujo pasiekti, pakeisti 86 direktyvą, kuri nebuvo tokia daug žadanti, kiek norėjosi. Ir tai bus didelis žingsnis į priekį siekiant užtikrinti savarankiškai dirbančiųjų teises, ypatingai jūsų toktinių ir sugyventinių teises. Ir kaip jau minėjau, jeigu patvirtinsim šį dokumentą, tai dabar visos valstybės narės turės numatyti socialinės apsaugos sistemas, kurios suteiktų garantiją sutoktiniams ir sugyventiniams. O to nebuvo, jau daugelį metų nebuvo įvairiose valstybėse. Belieka tik tai susitarti dėl šių likusių pakeitimų, aš tikiuosi, kad mes greitai tai padarysim. Aš toliau dėrėsiu su taryba, su komisija, bandysiu juos įtikinti, kad šie keli likę pakeitimai, patobulinimai yra jiems priimtini antros varsimo metu. Dėkuoju. E, Ačiū, ponė Liulink. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų pranešimą. Jis buvo labai iškus ir išsamus. Matau, kad daugelis dabar prašo žodžio. Pirmiausia, ponė Klaus, prašom. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, Lulin, kad labai džiugu, kad e, jai nebereikia šimto pakeitimų, nes priešingų atveju turėtume labai ilgai apie tai diskutuoti. Tačiau ji minėjo, kad esame pažangos ir aišku, tuo labai ste... džiaugiamės. Kalbėjome apie motinystės apsaugą, ji mums yra labai svarbi, tačiau mm, tiems, kam atrodo socialinė apsauga ir motinystės apsauga, uh, savame suprantamas dalykas, tai tie galbūt pamiršta svarbesnius dalykus. Manau, kad nereikia galvoti ir nereikia siekti, kad minimalę socialinę apsaugą rūpintųsi tik socialinės rūpybos sistemos. Mes turėtume reikalauti iš valstybių narių pačioms numatyti mažiausios socialinės apsaugos standartus, kuriuos garantuotų ne tik socialinės rūpybos įstaigos. Kalbant apie socialinės išmokas, dažnai jos apskaičiuojamos remiantis skirtingomis sistemomis. Tai yra taip pat svarbu. Kalbant apie motinystės apsaugą, tai yra visos visuomenės užduotis. Mes puikiai prisimename nesenus laikus, kai uh, buvo klausima, kodėl moterys į ligonių kasas turi mokėti didesnės įmokas nei vyrai. Atsakymas tuo metu buvo, kad moterys dažniau kabutėse serga arba dažniau jums mokamos socialinės išmokos. Manau, kad motinystės apsaugai skiriamos pinigų sumos e, neturėtų ateiti iš e, ligonių kasų. Čia valstybė turėtų pasirūpinti tinkamo finansavimo. Labai džiugu, kad e, kolegė Liulink ir pateikia atitinkamus pakeitimus, atspindėdama esamą situaciją. Tikrai negali būti taip, kad tos teisės, kurias moterys turi, nėra ginamos valstybės. Reikia kalbėti apie bendrą atsakomybę. Ir aš galvoju, kad iš esmės pakeitimai nesiskiria vienas nuo kito labai, todėl šiandien mes turėtume suteikti pranešėjai įgaliojimus dėrėtis su taryba, kad būtų pasiekti geresni rezultatai. Tikimės, kad dar pirmininkaujant Ispanijai e, bus priimtas susitarimas. E, buvo kalbėta apie 86 metus. 86 metais aš pagimdžiau savo trečiąjį vaiką o mano pirmieji du vaikai gimė be jokios socialinės paramos. 86 metais man buvo išmokėta pirmoji socialinė išmoka ir man kaip e, valstiečių ūkininkų vaikui tai buvo labai e, džiugus dalykas. Mes tikrai pasistumėjome į priekį, o dabar jau būdama sena mama, aš labai džiaugiuosi dėl mamų ir dėl visos visuomenės, kad mes pažengėme į priekį. Reklas, pul, uh e, Labai ačiū. Labai gražus pasisakymas grindžiamas jūsų pačios patirtimi, o dabar ponė Tomsa. Prašiau žodžio ponios Plamp vardu, kadangi ji negalėjo atvykti, ji yra pagrindinė pranešė labai svarbioje konferencijoje vykstančioje vienoje. Taigi norėjau perskaityti jos pranešimą dėl direktyvos taikymos ryties. Niekas ne apsprendžia galimybės apriboti taikymos ryties tik tai pačiomis moterimis ar savarankiškai dirbančių asmenų partnerėmis ar žmonomis, jei visi šie asmenys dirba žemės ūkio sektoriuje. Reiktų numatyti ir kitas sritis, manau, kad čia mes visi pritarėme poniai Liulink. Antra. E, sutuoktinių ryšys su socialinės apsaugos sistema. Mūsų vizija tokia pati kaip ir FAM komiteto, tačiau čia pagrindimas yra visiškai kitoks. Socialinės apsaugos sistema apima e, invalidumą e, ir lygą tuo atveju, kai naudos gavėjai patys negali nuspręsti, kur e, mokėti įnašus. Siekiant nuspręsti ryšį su socialinė sistema, reikia nuspręsti visų pirma tą įmokų elementą. Trečiasis pakeitimas e, savarankiškai dirbančių nešiųjų aplinkos gerinimas savarankiškai dirbančios moteris nusprendusios gimdyti susiduria su dviemis problemomis. Visų pirma, kad jos e, nedalyvaus darbo rinkoje, kuri laika praras klientus ir partnerius ir antra, kad negaus e, pajamų prieš ir po neštumo. Jeigu jos dirba vienos, jos e, negali tikėtis, kad joms nedirbant kažkas perims jų darbą. Taigi e, tik tai dvi yra galimybė susitaupyti prieš išeinant į motinystės atostogas, nors tai yra sunku, kadangi savarankiškai dirbančios moteris negauna daug pajamų ir antra, gal, antra galimybė iš karto pagimdžius tęsti darbą. Taigi 92 tarybos direktyvoje numatytos nuostatos bei pasiūlytos priemonės padidintų nešiųjų saugumą ir sveikatą. Taip pat prisidėtų prie geresnės aplinkos, ką tik pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančiams motinoms. Pone Liulink pasisakė už taisyklės panašias į dabar galiojančias Europos Sąjungoje. Norėčiau jūsų paklausti apie tas šešias savaitės privalomo laikotarpio, kaip numatyta naujojoje direktyvoje, kur yra numatytas privalomas šešių savaičių motinystės atostogų laikotarpis. Jis turi būti taikomas ir savarankiškai dirbančioms moterims. Toliau ketvirtas pakeitimas, kas atsakingas už įgy, nuostatų įgyvendinimą, siekiant sudaryti lygias sąlygas moterims ir vyrams. E, turėtumėm atsiriboti nuo žmogaus teisų klausimų ir šiuo atveju už šių nuostatų įgyvendinimą turi būti atsakingos tos pačios struktūros, kurios ir nacionaliniu lygmeniu atsako už lygias moterų ir vyrų. Teisės, o ne tos institucijos, kurios užtikrina žmogaus teisų laikymas. Ačiū. Labai ačiū, ponė Thompson. Ponė Figureidu. Ačiū. Čia akcentuota daug svarbių dalykų. Norėčiau uh, padėkoti poniai Lulink, išsakyti jai komplimentų, nes ne tik dabar, bet ir anksčiau Europos parlamente ji yra kėlusi šį klausimą, per daugiau nei vieną teisės aktą, ji yra tikrai ryštingai nusiteikusi spręsti šią daugiau nei 20 metų senumo problemą. Pone Liulink niekada mūsų nenuvylė, visada atlaikydavo spaudimą, taigi tai reikia paminėti ir dabar. Ir antra pastaba. Pritariu poniai Liulink dėl daugelio aspektų ypač dėl to, kad jos siūlomos taisyklės turėtų būti taikomos visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, ne tik tai žemės ūkyje dirbantiems. Taip pat e, pranešėja sako, kad ši nauja sistema turėtų būti uh, panaši į kitiems dirbantiesiems taikomas taisyklės, nes dažnai savarankiškai dirbantis realiaja prasme nėra dirbantis. Taigi, e, poneliu link kviečia numatyti vienodą sistemą visiems dirbantiesiems, tai yra labai svarbu. Uh, kai kuriuose valstybėse tokia e, lygia teisė sistema ir vienodos galimybės savarankiškai ir nesavarankiškai dirbantiems asmenims jau egzistuoja, tačiau ne visose. Taigi taisyklės reikia taisyti, gerinti, užtikrinant, kad jos kiek įmanoma e, toliau eitų to lygiateisiškumo užtikrinimo prasme ir teisų suvienodinimo prasme, numatant minimalų socialinės apsaugos lygmenį visiems savarankiškai dirbantiems asmenims visoje Europos Sąjungoje. Pone Liulink pateikė pasiūlymų, kurie mano vertinimu pagerins bendrąją tarybos poziciją. Tai yra tikrai teigiama. mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo ponios Liulink dėl įvairių motinystės e, susitarimų ar sistemų. Čia, kaip jis sako, nereikia priimti tarybos pasiūlymo, numatyti kitokias darbo sąlygas neščiosioms. E, tokių sąlygų nereikėtų uh, skirstyti pagal tai, ar moteris dirba savarankiškai ar ne. Kai dėl mūsų komiteto pozicijos, tai antros svarstymo metu mes turėtume uh, pasirinkti dar geresnę galimybę nei antrojo pasiūlymo dalyje siūlo ponė Liulink. Dėl pirmosios pakeitimo dalies pritariu. Iš ties reikia numatyti vienodos trukmės motinystės atostogas pagal 92 direktyvą, tačiau antrojoje ponios Liulink pasiūlymo dalyje, kur ji kalba apie tai, kad reikia laukti kol direktyva bus pataisyta. Tai galiu pasakyti, kad mūsų komitetas jau yra patvirtinęs pakeitimą, kuriam dėl nepritarė e, likę parlamentarai. Bet Europos komisija neturėtų e, apsiriboti vien tik dar vieną papildomą ataskaitą. Pone Liulink pripažįsta, kad procesas nebus lengvas, tačiau mes turime įtikinti tarybą, kad ši patvirtintų ir e, įgyvendintų naująją direktyvą. Na, o toj direktyva turėtų kalbėti apie tai, kad savarankiškai dirbančios moterys ar savarankiškai dirbančių vyrų partnerės ar sutoktinės turėtų gauti tokias pačias sąlygas ir išmokas kaip ir darbdavių dirbančios moteris. Jau 92 metų direktyvoje tai numatyta. Konkrečiai kalbu apie penktąjį ponios Liulink pakeitimą. Ir kaip sakiau, galiu pritarti pirmajai, pirmajai šio pakeitimo daliai, o kai dėl antrosios, ji gali būti dar ambicingesnė. Taigi ją galima būtų šiek tiek koreguoti. Taip pat galima pakoreguoti 14 pakeitimą, siekiant jį suderinti su penktuoju. O kai dėl kitų pakeitimų, tai galime pritarti ponios Liulink pasiūlymams, nes ji siekia pagerinti bendrą tarybos poziciją. Be kita ko, manau, kad turėtumėm numatyti minimalų uh, socialinės apsaugos lygmenį visoms dirbančiams moteriams, nepriklausomai nuo to, e, koks yra jų darbo pobūdis, ar jos dirba savarankiškai ar ne. Taip pat e, tas e, galimybės turime suteikti ir dirbančių, savarankiškai dirbančių asmenų sutoktiniams ar sugyventiniams, nepriklausomai nuo to, ar e, šias asmenys dirba žemės ūkija ar kitose sritise tokiu būdu užtikrintume pajamų lygiateisiškumą visoje Europos Sąjungoje. Aišku, reikia atsižvelgti į valstybių tarpusavio skirtumus, tačiau reikia numatyti minimales garantijas visoje Europos Sąjungoje. Tokia turėtų būti mūsų pozicija. Ir manau, kad dabar turėtume pateikti du ar tris papildomus pasiūlymus dėl pakeitimų ir tuomet jau parengsime bendrąją komiteto poziciją. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį e, parlamentariai, kuri yra, tu, kuri yra atsivedusi du, dvi viešnes e, dešimties ir dvylikos metų uh, viešnes, kurios labai aktyviai seka mūsų diskusijas. Taigi norėčiau pasisveikinti su visomis. Prašom. Merci, Madame la Présidente. Je crois effectivement que cela. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad e, tai priklauso prie mūsų jaunimo švietimo. Vaikai taip pat turėtų dalyvauti mūsų posėdžiuose. Ir aš tikiuosi, kad šios mergaitės savo mokytojams papasakos, kaip yra dirbama parlamente. Ačiū labai, kad jūs taip nuoširdžiai pasveikinote mergaitės. Pirmiausia, norėčiau pagirti kolegės Astrid Liulink pastangas rengiant šį pranešimą ir pakeitimus. Tema tikrai yra sudėtinga. Ir sustiprinti savarankiškai dirbančiųjų moterų socialinę apsaugą yra labai svarbus iššūkis. Pone Figureida taip pat apie tai kalbėjo. O šiandien e, šis teisės aktas atspindi ketvirtį amžiaus e, dėtas pastangas ir darbus. Taigi šiandien mes tikrai tiesiog privalome gebėti susitarti. Turėtume rasti tokį susitarimą, kuris visiems būtų priimtinas, nes iš ties kalbame apie savarankiškai dirbančių sutoktinių gyvenimo sąlygas. Pritariu išsakytoms mintims apie tai, kad į šią sistemą turėtų būti įtraukti visi sektoriai. Krista Klas kalbėjo apie tai, kad socialinės apsaugos sistemos turėtų būti taikomos e, ūkiuose dirbantiems e, savarankiškai sutoktiniams, tačiau ir amatininkams, pavyzdžiui, arba kitais verslais užsimančiams sutoktiniams. Astrid Lulink norėčiau padėkoti ir už jos gebėjimą dėrėtis už jos stiprybę, už atvirumą, už gerą valią, kurią ji išreiškė dirbdama su skirtingų frakcijų atstovais ir taryba. Tik tokiu būdu mums pavyko susitarti, nes, pavyzdžiui, Prancūzija kiek prieštaravo penktajam pakeitimui. Ponios Liulink e, pateikta penktojo pakeitimo korekcija yra mums labai primtina. Kalbant apie vienuoliktąjį pakeitimą, turiu pasakyti, kad galėtų būti įvairiausių sprendimų šiam pakeitimui priklausomai nuo įvairių aplinkybių ir e, savarankiškos veiklos, lyginant ją su nesavarankiška veikla. Ir aišku, gali būti taip, kad e, apskaičiuojant ribas bus įtrauktos įvairios pajamos tokios kaip pavyzdžiui motinystės pašalpa, galbūt e, turtas. Mm, taigi būtų galima e, šį pakeitimą formuluoti taip, kad jis būtų atviras, kad apimtų visas galimas situacijas, kurios skirtingose valstybėse narėse gali būti skirtingos. Noriu padėkoti Astrid Liulink už jos darbą. Aš tikiuosi, kad dėrybos ir toliau veiks sklandžiai ir mes ją, aišku, paremsime visiškai. Ačiū labai. Dabar komisijos norėčiau paprašyti sureaguoti. Much, Chair, Mrs. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Estrela. Aš turiu pasakyti, kad visiškai pritariu ponios Figoreido mintims. Tikrai ponia Liuling dirbanti šiame komitete ir jos atkaklumas, kurį ji parodė drąsindama e, komisiją ir kitas institucijas e, dirbti su šiuo dokumentu, mus ir atvedė iki, iki ten, kur mes esame dabar. Noriu at atkreipti jūsų dėmesį, kad tai tarsi mažas stebuklas, kad mes e, jau laukiame antrojo svarstymo. Dar prieš metus, e, sėdėdami kartu su taryba, um, sulaukėme didelio pasipriešinimo. Pasipriešinimo ne dėl detalių, tačiau dėl paties e, direktyvos egzistavimo Mes kalbėjome apie socialinės apsaugos sistemas. Daug kas sakė, kad e, galbūt tokia socialinė apsauga ne visada yra teisėta. Iš e, mažos valstybės narės tiesiog prieštaravo ir nenorėjo diskutuoti. O Pirmininkaujančios Švedijos atkaklumas ir parlamento atkaklumas padėjo mums e, rasti bendrą kalbą ir su taryba. Aišku, um, direktyvos tekstas galėjo būti geresnis, tačiau jo galėjo ir visai nebūti. Ir tarptų dviejų dalykų buvo tik labai siauras takelis. O dabar, jei nebūtume susitikti, tarę, jei nebūtų rastas bendras spaudimas tarp valstybių narių, šios direktyvos nebūtų. Noriu paremti ponios Liulink e, mintis. Tai tikrai labai sudėtingas teisės aktas. Uh, ir galbūt komisija iš tarybos išvadų tikėtųsi kai ko daugiau, tačiau mes privalome žiūrėti realybę į akis ir pripažinti, kad galbūt daugiau mums nieko nepavyks išspausti iš tarybos. Ypatingai pritarėme ponios Liulink pateiktiems pakeitimams ir pranešimo projektui, nes e, pakeitimai tikrai gerina tekstą. Aš nežinau, ar jie sulauks pritarimo taryboje, tačiau pakeitimais tikrai stengiamasi pagerinti tekstą. Taigi, mes visiškai pritarame šiam pranešimo projektui. Noriu atkreipti keletą dalykų iš tarybos pozicijos, kurie parodo, kad e, vis dėlto yra ir padarytos pažangos. Aišku, 86 metų direktyvos e, nebuvo įmanoma perkelti į teisės aktus, pirmiausia dėl socialinės apsaugos e, su tokiniams pagalbininkams. Jei būtų buvusi numatyta netiesioginė socialinė apsauga, tai yra apsauga per sutoktinius, uh, tai nebūtų numatyta jokio, jokių apsaugos įsipareigojimų iš valstybės e, narės pusės. Dažniausia kalbame apie netiesioginę apsaugą, tačiau ko mes norėtume ir ką mes dabar turime yra tiesioginė teisė e, sutoktiniams pagalbininkams į savo paties socialinę apsaugą. Čia kalbu ir apie motinystės atostogas. Turėtume, nenorė, nenorėčiau nukrypti į 85 metų direktyvą, nes mes, atsiprašau, 92-85 direktyvą. Mes iš tikrųjų e, kalbame apie 14 savaičių motinystės atostogas ir jos reikštų ir tam tikrą socialinę naštą socialinės rūpybos sistemams. Gal ponia Liulink galės e, kiek aiškiau išaiškinti, tačiau noriu paminėti dar vieną dalyką, apie kurį kalbėjo ponia uh, Thompson dėl privalomųjų atostogų ir nuorodos į 92 metų 85 direktyvą. Manau, kad ypač dabar, kalbant apie kitas kategorijas nei ūkininkavimo veikla užsimančius žmonės, mes pernelik priartėjame prie savokų naudojimų 92 metų 85 direktyvoje. Pavyzdžiui, savarankiškai dirbanti moteris gydytoja. Jei naudotume 85 direktyvą, tuomet būtų numatytos privalomos atostogos. Tačiau aš kaip teisininkas galėčiau sakyti, kad um, ši moteris to privalomuoju periodu kaip gydytoja negalėtų net pasitikrinti savo darbinio elektroninio pašto. Tačiau jei ji negalėtų tikrinti savo pašto, tuomet ji prarastų savo pacientus tuo privalomųjų atostogų laikotarpiu. Taigi, manau, kad turėtume bandyti nepriartėti prie 92 metų 85 direktyvos, nes ėjimas nuo 0 iki 14, 14 savaičių, kurias siūlo um, taryba, jau yra pažanga. Manau, kad dabar būtų labai svarbu sukurti tokį teisės aktą, kurį būtų įmanoma ir įgyvendinti. Dar trumpai keletas pastabų Keletas dalykų, apie kuriuos nebuvo kalbėta. Mes turime kokybės vertinimo um, instituciją, yra numatyta galimybė įvairioms asociacijoms dalyvauti teisiniuose ginčiuose, atstovaujant uh, savarankiškai dirbančius sutoktinius pagalbininkus. Taip pat mes turime straipsnį, kuris numato uh, pozityvęją diskriminaciją, skatinant moterų verslumą. Tai yra ypatingai svarbu, atsižvelgiant į demografinius iššūkius ir krizės iššūkius, mes turime remti tiek moterų, tiek vyrų verslumą, tačiau žinome, kad moterų situacija yra tiesiog gėdinga, skaičiai tai rodo. Taigi visiškai remiame ponios Liulink praneš, pateiktą pranešimo projektą. Dėkuoju, ponia Thompson. Manau, kad galime baigti labai įdomias, pozityves diskusijas. Dar kartą suteiksiu žodį pranešėjai poniai Lulink. Ačiū pirmininkė. Leiskite padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Visiškai pritariu įvairioms mintims, negaliu ką pridurti. Dėl ponios Thompson. Akivaizdu, kad taikymos rytis jau nėra ribojama, kadangi taryba pritarė mūsų pakeitimui. Na, norėjo, kad būtų toliau kalbama apie žemės ūkio darbuotojus Bet šiaip ar taip tame pakeitime kalbam apie tai, kad naujoji apsauga turėtų pagerinti savarankiškai dirbančių moterų arba savarankiškai dirbančių vyrų sutoktinių moterų situaciją. Ir mes ten neminime jokio konkretaus sektoriaus, ar tai būtų priekyba, ramatai ar nepriklausomos profesijos lai, tiksliau laisvasios profesijos. Pavyzdžiui, mano šalyje dažnai moterys gali būti savarankiškai įdarbinamos, kaip tiksliau dirbti kaip savarankiškai dirbančios chirurginių operacijų metu, atestuojančios operacijas, gydytojas ir panašiai. Tai dabar sektoriniai yra vardinti ir tradvilis siekimas. O dėl mokesčio atskaitinimo ir dėl įmokų mokėjimo, suprantama, jeigu taikomas tam tikras režimas, jis turi būti taikomas. Ar apmokestinimas, ar įmokos turi būti surinkamos. Taryba nepritarė tam, kad būtų atskait, kad nebūtų atskaitami mokesčiai nuo sumokėtų įmokų. E, šitam, e, šitą taisyklį jie nenori pritarti, bet paliekama valstybėms narėms spręsti. Nėra reikalaujama, kad e, būtų neatskaitami mokesčiai. Čia kiekviena valstybė narė pati sprendžia. Kai kuriuose sektoriuose netgi numatomas draudimas automatiškai e, tam tikriems žmonėms, pažiūrėjau, ūkininkams nebeįmokų jau suteikiamos tam tikros garantijos. Bet kaip be būtų, e, svarbiausia, kad e, atskaitimo klausimas, ar sumažinama apmokestinama bazė ar ne, priklausomai nuo to, ar mokamos įmokos. Tai čia sprendimai turi būti lygiai tokie patys kaip ir samdomo darbuotojo atveju tiesiog neturėtų būti jokių skirtumų. Dėl komisijos pasisakymo, na, aš norėčiau pasakyti, kad tikrai negalima priversti žmogaus išeiti atostogų prievartos keliu, mes negalime stebėti, kaip jie elgesi to atostogų metu. Taigi patys žmonės sprendžia, kada atostogas ima. Ir gydytojas tikrai negali priversti jų nes, nesimti vienokios ir kitokios veiklos, arba jeigu savarankiškai dirbanti moteris ar gydytoja, jinai irgi gali nuspręsti, kada ten priimti pacientą ar ne. Ir čia jau kiekvienas sprendžia pagal savo norą, pagal savo supratimą ir mes tikrai nenorime čia nieko labai jau priversti vienai par kitaip elgtis. Man atrodo, tiek mes, tiek taryba laikomės vienodo požiūrio šiuo klausimu. Tiesiog norime užtikrinti vienodą žmonių traktavimą, kad tiek samdomi, tiek savarankiškai turėtų panašias garantijas. Norėčiau padėkoti poniai Figereiro. Tiesa, kad per pastaruosius keletą metų vis lipu komisijai ant kulnų, kad būtų pakeista 86 metų direktyva ir komisija galės dabar atsipūsti, kad ateinančius 20 metų aš jau prie jų ne, nelysiu. Aš manau, kad labai malonu, kad galiausiai baigsiu priekabiauti prie komisijos. Na, dar gal šiek tiek laiko turės praeiti, bet paskui tikrai paliksiu jūs ramybėje. Ir ypatingai, jeigu mums pavyks pasiekti tai, ko mes norime pasiekti. Kaip sakiau, dėl daugumos dalykų taryba jau kaip ir pritarė. E, viskas e, priklauso, aišku, nuo to, kokią apsaugą suteiks valstybė narė, kokią draudimo rūšį pasiūlys. Svarbiausia, kad e, apsauga būtų suteikiama ne tik savarankiškai dirbantiems, bet ir jų sutoktinėms. Žinoma, tos sistemos skiriasi. O direktyva apima daug dalykų. Tai puikiai supranta ir taryba ir mes atrodo lik lauktume tam tikro stebuklo, kaip komisija pati įvardijo. Na, aš galvoju, kad tas stebuklas bus, turėtų būti nemažas, o didesnis, na, bet tikrai tą susitarimą pasiekti buvo labai sunku ir ką jau pasieksime, tai tą tai pasieksime, dėl visko galima bus tik pasidžiaugti. tad belieka kuo greičiau susitarti ir tikiuosi, kad antros varstymo metu jau pavyks tai padaryti. Tikiuosi, kad taryba pritars pasiūlytiems pakeitimams. Na, aš beveik įsitikinusi, kad taip ir bus. Toliau motinystė, gimdymo neštumo atostogos. Pone Figreiro minėjo, kad e, turi šiek tiek kitokią poziciją. Na, bet aš turiu Jums pasakyti, kad šios direktyvos kontekste uh, mes negalime numatyti dalykų, kurie nėra priimti kitoje direktyvoje, samdomų darbuotojų direktyvoje. Dar nežinome, kada ir kaip bus pakeista samdomų direktyvų, e, samdomų darbuotojų direktyvos e, nuostatos, kada bus pakeistos. Mes ir taip jau padarėm pažangą nuo 0 iki 14 savaičių neštumo gimdymo atostogų. Ir jeigu keisis samdomai dirbančių moterų neštumų gimdymo atostogų nuostatos, galėsime kalbėti ir apie savarankiškai dirbančias moteris, bet dabar dėje nieko daugiau nepadarysime, negu padaryta toje srityje. Taigi kartuoju, negalime reikalauti, kad čia būtų numatyti tokie dalykai, kurie nenumatyti samdomų darbuotojų srityje. Žiūrėsim, kaip ten seksis su 89, 82 metų direktyva, kaip, kaip jinai bus koreguojama ir taip jau pavyko nemažai pasiekti ir jeigu tikrai taryba patvirtins paskutinius pakeitimus, tai man atrodo, kad jau bus didelis pasiekimas. Norėjusi, kad valstybės narės prisimtų didesnius įsipareigojimus, na, bet yra kaip yra, bent jau visi savarankiškai dirbantys bus apdrausti. Poniai Mora, norėčiau padėkoti. Na, aš dėja negalėjau atsivesti dviejų mažų mergaičių? Neturiu. Na, galėjau kokių anukėlių atsivesti. Gal pagalvosiu apie tai ateityje. Ar kokiu dukteriečiu. Toliau dėl devinto pakeitimo kalbėjau su Prancūzijos e, atstovybė prie Europos Sąjungos ir manau, kad mums tikrai pavyks rasti tą jau galutinį variantą, kuris būtų priimtinas visiems. Noriu padėkoti komisijai. 20 metų priekabėjimas prie komisijos davė savo vaisių. Ne, na, ne seksualinis priekabiavimas, bet toksai intelektualinis priekabiavimas, jeigu taip galima būtų pavadinti, davė savų rezultatų. Komisijos dėka taip pat. Na ir prižadu, kad ateinančius 20 metų nepriekabiausiu prie jūsų, bet galbūt mane kas nors pakeis, gal moteris, gal vyras, kuris, kuriam aš perduosiu šitą estafetę. Uh, Na ir kągi, labai dėkoju komisijai už tai, kad pateikėte šitos direktyvos pasiūlymą, labai ačiū už tai, kad jūs prisidėjote prie to mažo stebuklo, prie to, kad taryba galiausiai pritarė šiam sprendimui. Na ir po vienos kelių savaičių darybų galėsim viską patvirtinti. Dėkoju, poniai Liulink. Na, o mes labai tikimės, kad viskas bus kaip jūs ir sakėte, kad sėkmingai baigsite dėrybas ir jūsų ta ilgai trukusi kampanija galės būti galiausiai užbaigta savarankiškai dirbančių tiek vyrų, tiek moterų labui. O dabar šiek tiek apie grafiką. Pakeitimus galite teikti iki balandžio 8 5 valandos po pietų. Balsuosime komitete gegužės 3-4 dienomis. Plenarinėje sesijoje Strasbūrė gegužės mėnesį. Tai tiek dėl šio klausimo. Dabar galima eiti prie šešto klausimo. Ponios Figereiro pranešimas 2060 metų moterų ir vyrų lygybės gairių rezultatų vertinimas ir rekomendacijos. Prašau pasisakyti pranešį. Ačiū pirmininkė. Jau antrą kartą diskutuojame dėl šio vertinimo projekto. Vertiname 2006-2009 metų, atsiprašau, 10 metų plano siekiant užtikrinti lygias vyrų ir moterų teisės įgyvendinimą ir rengiame rekomendacijas e, Mano pranešimų yra pateikta keletas pasiūlymų. Šešėliniai pranešiai įvairių frakcijų atstovai taip pat pateikė pasiūlymų, kaip šį pranešimą pataisyti. Mano tikslas yra susilaukti kuo platesnio pritarimo šiam pranešimui. Manau, kad tai bus labai didelis žingsnis leisantis ilgainiui sukurti būsimąją lygybės strategiją. Taip pat pranešimas atliepia komisijos ką tik pateikto pasiūlymo esmę. Komisija įsipareigo oficialiai naujai pasiūlymą pristatyti rugsėjo mėnesį. Ir aš labai tikiuosi, kad šis pranešimas bus įnašas į komisijos ir konkrečiai komisarės Reding komunikatą. Taigi sieksime, kad šis pranešimas susilauktų kuo platesnio pritarimo ir būtų patvirtintas kitos plenarinės sesijos metu. Pranešime atspindžiu uh, daugelį tų dalykų, kuriuos um, komiteto nariai jau yra iškėlę. Ne vienas narys pateikė savo pasiūlymų papildančių pranešimo projektą. Kaip žinote, pranešimų ilgis yra ribotas ir kaip ir anksčiau rengdama pranešimus ne visada galėjau atspindėti visas mintis, jau yra septyni nauji pasiūlymai, aš jau e, pakeičiau kai kuriuose vietose pranešimo projektą. Mano vertinimu, jeigu į šios pakeitimus bus atsižvelgta, bus galima pasiekti plataus konsensuso. Devini pakeitimai pateikti, aštuntasis ir devintasis yra mano pačios pakeitimai, taikomi vienuoliktai ir septynioliktai dalims pranešime. kiti pasiūlymai, e, jų tikslas į pranešimą įtraukti kitas temas. Pavyzdžiui, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, penktasis ir šeštasis ir septintasis. Pamatysite, kad šiuose pakeitimuose atspindėtos pozicijos skirtos 2007-2010 metų vertinimui. Iš esmės, e, šis vertinimas apima esminius klausimus tokius kaip ekonominiai pokyčiai, užimtumas, atlyginimas, darbo užmokestis, Pakeitimuose sakoma, kad pažangos padaryta, tačiau ji yra ribota. Taigi, dabar atėjo laikas parengti naujus pasiūlymus, siekiant kovoti su neligiomis teisėmis užimtumo srityje, siekiant sumažinti diskriminavimą darbo atlygio prasme. Trečiasis pakeitimas Čia yra pasiūlymas, kaip suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Šiame pakeitime taip pat kalbama apie motinystės, tėvystės atostogas ir panašiai. Taip pat pakeitime sakoma, kad šioje srityje reikia tolimesnės pažangos. Ketvirtas pakeitimas – Čia yra nuoroda į nuolatinę diskriminaciją ir nepakankamą moterų atstovavimą ekonominėme gyvenime, sprendimų prieimimo procese ir politikoje. Toliau yra daroma nuoroda į DAFNE 3, labai reikšmingą programą. E, sakome, kad reikia tolimesnių priemonių e, smurto e, lyties pagrindų prevencijos prasme. Šeštame pakeitime kalbama apie lyčių lygybės integravimą į bendrijoje švietimo ir mokymo programas, siekiant sumažinti visuomenė klestinčių stereotipų skaičių šioje srityje taip pat reikia dar daug ką nuveikti. Taip pat sakoma, kad čia reikia papildomų pasiūlymų. Toliau septintasis pakeitimas mini komisijos įsipareigojimą laikytis tūkstantmečio plėtros deklaracijos principų ir Pekino platformos. Toliau e, pranešime šie aspektai yra detalizuojami. Toliau, kaip sakiau, 8 ir 9 pakeitimus pateikiau aš pati pirminiam pranešimo tekstui. Aštuntuoju pakeitimu siekiu nebeminėti tų dvylikos sričių, Ankstesniuose šešiuose pakeitimuose šios dvylikas ryčių jau atspindėtos. Tai yra moteris ir skurdas, švietimas ir mokymas, moteris ir sveikata ir taip toliau. Taip pat pačiame vertinime šios rytis irgi atspindėtos. Devintas pakeitimas. Čia kalbama apie e, seksualinės ir reprodukcinės teises. Norėčiau, kad jos būtų suvokiamos bendrai. Pagal ankstesnę Europos parlamento rezoliuciją, taigi nemanau, kad čia visko, viską reikia kartoti, kas buvo minėta praeitą vasarį patvirtintoje rezoliucijoje. Taigi tokia būtų naujausia pranešimo teksto versija. Man atrodo, dabar pristačiau ir pateiktus pakeitimus. Jų esmę tikiuosi, kad tai mums leis pasirenkti tolimesnėms diskusijoms. Jeigu nariai norėtų pateikti papildomų pakeitimų, tokia galimybė yra iki balandžio 9. Taigi prašom, jeigu pakeitimų turite, juos pateikite. Dabar parengta nauja šio pranešimo nagrinėjimo darbo atvarkė. Ji buvo suderinta pranešėjų, e, šešėlinių pranešėjų sustikimo metu. E, dabar prašom ponia Gomes. Kalbėsite portugališkai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai. Už tai, kad atstovauja uh, atsiunčia savo atstovus į vairius komitetus, kad šie asmenys tampa mūsų kontaktiniais asmenimis. Norėčiau padėkoti poniai Figureido už puikų darbą. Sveikinu kai kuriuos padarytus pakeitimus pačiame projekte. Taip pat dėkoju poniai Figureido už tai, kad ji pritarė iki šiol pateiktiems ir čia pristatytiems pakeitimams. Šis pranešimas yra labai savalaikis, jis bus ženklus įnašas į komisijos pasiūlymą, kurį rengė komisarė Reding. Tokiu būdu e, šis pranešimas prisidės prie bendrosios strategijos dėl lyčių lygybės ir žmogaus teisų bei moterų teisų. Be kita ko visiškai pritariu ponios figureido pasiūlymui dėl metinių trišalių susitikimų, dėl uh, konferencijos skirtos moterų teisėms ir lygybei, lyčių lygybei, kurias organizuoja moterų organizacijos. Manau, kad ta e, lygybė, kuri yra išreiškiama e, rodikliais, yra e, pagristai vertinama ir aš manau, kad svarbu turėti rodiklius, leidžiančius stebėti moterų padėtį. Žvelgiant į savo patirtį, e, kuomet dirbau saugumo ir gynybos e, sektoriuje, galiu pasakyti, kad e, ją apibendrindama galbūt pati pateiksiu pakeitimų iki nurodyto termino. Štai septintojoje dalyje kalbame apie atitinkamų generalinių direktoratų komisijoje ir atitinkamų tarybos tarnybų darbą bei jų veiksmus lyčių lygybės a, e, srityje tuomet, kai bus įsteigta a, e, išorės veiksmų tarnyba. Ir ji turėtų nepamiršti moterų lygybės klaus, lyčių lygybės klausimo. Manau, kad tai būtų gerai akcentuoti ir šiame pranešime. Mes turėtume numatyti atitinkamą lyčių atstovavimą ir atitinkamą moterų skaičių išorės veiksmų tarnyboje. Pamenu, kai 2007-aisiais parengiau pranešimą šiame komitete, visi padarėme išvadą, kad sprendimus priimančiuose postuose moterų yra neproporcingai mažai. Tokia situacija buvo tuo metu, 2007-aisiais. Aš manau, kad čia reikia esminių pastangų, kad atsirastų institucinė e, lyčių lygybė. Aštuntas, devintas pakeitimai skirti e, vienuoliktajai ir septynioliktajai pranešimo dalims. pačios 11 ir 12 dalis kalba apie tai, kad reikia laikytis lygiai teisiškumo principo, ar tai turėtų būti atspindėta ir mūsų išorės santykių politikoje. Norėčiau pasiūlyti dar vieną nuorodą. Reikėtų paminėti tūkstantmečio plėtros tikslus. Vėlgi, kalbant apie tas politikos rytis, kurios e, turi potencialą suteikti daugiau e, galimybių moterims. Mes parlamente turėtumėm pačios imtis daugiau iniciatyvos, bet manau, kad pranešimo tekste tai reikia aiškiau atspindėti. Taip pat reikia minėti bendrąją saugumo ir gynybos politiką pagal naująją sutartį. E, Manau, kad šią politiką reikia minėti, užsitikrinant, kad moteris, būtent moteris būtų traktuojamos kaip lygiai teisės užsienio saugumo ir gynybos politikos formuotojos. Taip pat turime užsitikrinti, kad valstybės narys įgyvendintų jungtinių tautų e, rezoliuciją 1325 dėl konfliktų sprendimo ir taikos užtikrinimo misijų. Vėlgi reikia kalbėti apie moterų teisės ir galimybės dirbti šį darbą. Šiaip jau sveikinu pranešėjai. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė Thompson. Ačiū, Deja, turiu pasakyti, kad mūsų šešėlinė pranešėja, Goma, negalėjo atvykti į šį posėdį. Kaip žinote, mano frakcijoje um, dirbančios moterys yra tokios svarbios, kad jos tiesiog dalyvauja kitose svarbiose posėdžiuose, taigi aš perskaitysiu jos uh, laišką. Mėly kolegos, dėl savo darbų valdyboje negaliu dalyvauti diskusijose vykstančiose dėl šios svarbos pranešimo, tačiau man labai malonu, kad mes pasiekėme kompromiso Aš labai dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir atviras diskusijas. Tikiuosi, kad e, nauji devyni pakeitimai atspindės tai, kas buvo pasiekta vertinant 60 e, metų lygybės gairių, gairias ir jų galiojimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą svarbių dalykų. E, pirmiausia, dėl mano ankstesnių pakeitimų reikėtų reikėtų prisiminti, kad jei norima konkrečių politikų, konkrečių veiklų, aš kaip supratau, komitetas to nori, tai reikia kalbėti ir apie išteklius. Aš seniai kalbėjau, kad naujos lygybės e, gairės turėtų apimti ir Europos fondų aspektą. Manau, kad mums visiems to reikia. Mes reikalaujame, kad komisija lyčių lygybės aspektą įtrauktų į visas politikas, kaip tai atsispindi ir mūsų pasiūlyme. Trečia, mes turėtume skatinti valstybės narės analizuoti ir vertinti uh, E, savo programas e, iš lyčių lygybės perspektyvos. Reikėtų atkreipti dėmesį į daugialypę diskriminaciją, kuri tiesiogiai liečia milijonus moterų gyvenimą Europoje. Ir pagaliau e, noriu, kad komitetas atkreiptų dėmesį į kitus pakeitimus. Pirmiausia, dėl skirtingo darbo užmokesčio ir skirtingų politikų. Manau, kad e, reikėtų e, kurti ir moterų teisų hartiją. Prezident, pirmininkas Baroso ir komisijos narė Reding e, sutiko, kad FEM komitetas dalyvautų įgyvendinant šios siekius. Ačiū Jums labai už Jūsų bendradarbiavimą. Ačiū labai. Pone Thompson, dabar pone Negačeva. Je voudrais également remercier ma collègue Hilda Figueredo Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti Figoreido už jos pranešimą. Mes pateikėme konkrečius e, pasiūlymus. Aš noriu paremti uh, pateiktus pakeitimus, tačiau galvoju, kad kai kurie aspektai galėtų būti geriau atspindėti. Pateiksiu ir atitinkamus pakeitimus. Kalbėsiu trumpai, todėl atkreipsiu jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, Europos e, lyčių lygybės institucijos e, ar instituto veikimas. Manau, kad šis institutas e, ras savo pasitikėjimą tik tuomet, jei atitinkamai atkreips dėmesį į tam tikrus indikatorius visuomenėje. Ir jei bus stengiamasi pasiekti užsibrieštų tikslų. Antra, kalbant apie komisijos generalinių direktoratų veiklą, turėtume nepamirti, nepamiršti, kad tiek viešosios, tiek privačios institucijos turėtų dirbti vieningai. Taigi reikia koordinacinių mechanizmų, reikia e, stebėjimo ir kontrolės mechanizmų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, bet to juos reikėtų kasmet e, derinti. Ir pagaliau reikėtų skatinti keitimąsi pažangiają patirtimi, reikėtų akcentuoti visuomenės informavimo kampanijų svarbą. Aš manau, kad turėtume daugiau dirbti nacionalinėme lygmenyje, įtraukti pilietinę visuomenę ir vadovautis koordinuotą strategiją. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jis suteikė galimybę susipažinti su tokio puikiu dokumentu. Ačiū labai, ponė Negačeva. Dabar žodis ponė Kasie Pereš. Ačiū labai, ponė pirmininkė, pasikartosiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Figureido už jos pranešimą. Norėjau pakalbėti tokiu klausimu. Kartais diskusijos vykstančios šiame komitete ir kitur, aišku, susijusios su lyčių lygybės aspektu, tačiau mes neturime suklysti ir neturime teikti, kad mums reikalinga lyčių lygybė, neturime to kartoti vėl ir vėl. praeitįje, dar visai nesenoje praeitįje būta tokių neapsižiūrėjimų, kai buvo neįtrauktas lyčių lygybės aspektas į atskiras ES politikos sritis. Tačiau kalbant apie um, 2020 metų ES strategiją, turėtume joje numatyti uh, kovą su nevienodu moterų ir vyrų darbo užmokesčiu. Reikėtų numatyti konkrečius kovos metodus, reikėtų kovoti prieš smurtą, prieš moteris. Turėtume garantuoti moterų įtraukti į visuomeninį gyvenimą, Už tai turėtų būti atsakingos visos institucijos. Turėtume nepamiršti šių tikslų. 2020 m. ES strategija turėtų atspindėti lyčių lygybės aspektą. Reikėtų akcentuoti moterų įtraukti į profesinį gyvenimą, reikėtų bandyti sumažinti mm, atlyginimo skirtumus ir diskriminaciją šią prasme. ES turėtų pasinaudoti visomis galimumos priemonėmis, kad lyčių lygybės principas būtų įgyvendintas. Ačiū labai poniai Garcia Peres. Poniai Bauer žodis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kicsikét másról fogok beszélni, mint a... Ačiū labai. Kalbėsiu kiek kitų klausimų nei buvo kalbėta. Pripažįstu, kad ponia Figurėda yra vienas tropiausių parlamento narių, rengus, rengianti vienu metu skirtingus pranešimus ir užimtumo komitete. Uh, ir kitose. Ir kartais man susidaro toks jausmas, kad mes praleidžiame progas ir galimybės. Ir šis pranešimas yra toks pavyzdys. Jei norime tik lėkti, nesustoja pamastyti apie tai, kas veikia ir kas neveikia, tai turiu pasakyti, kad šis pranešimas yra puikia proga tai padaryti sustokime ir Pažiūrėkime, kaip 2006-2010 metų lygybės e, gairės e, veikia, ar jos veikia, kuriuose srityse jos veikia, kuriuose ne, ar pasiekta pažangos. Turėtume būti kantrus, e, turėtume sėdėti čia ir nekalbėti apie praeitį. Kartais, tiesa, pasakus, nenorime kalbėti apie praeitį, norime žvelgti į ateitį, tačiau nepanagrinėję, kas buvo veiksminga praeitįje, kas ne, tuomet tam tikri svarbus e, dalykai tiesiog dings ir mums nepavyks suformuluoti tinkamų tikslų. Man susidaro toks įspūdis, kad mes pernelyg greitai skubėjome, lėkėme pirmin. Ir ta pakeitimų gausa bandoma tam tikrą prasme atstatyti prarastą pusiausvyrą. Turime kalbėti apie tai, ko norime pasiekti ateityje. Ir turime kalbėti ne tik apie tikslus, turime kalbėti ir apie tai, um, kas veikė ir kas neveikė atitinkamu laikotarpiu, atitinkamu gairių galiojimo laikotarpiu. E, turime pripažinti, kad kai kurios idėjos visiškai nebuvo įgyvendintos. Aš manau, kad Būtų gera idėja nustatyti šešis prioritetus, kurie, um, kuriuose atsispindėtų tai, kas buvo veiksminga senosios agarėse, kas ne. Ir lyčių lygybės institutas taip pat čia galėtų prisidėti šioje srityje. Galbūt tai nėra pats svarbiausias šio pranešimo aspektas. Pranešime daugiau orientuojamasi į tai, ką reikia nuveikti. Panašu, kad e, kai kurie fondai nėra minimi šiame pranešime, kuriame turėtų atsispindėti tai, kokiu žingsniu reikia imtis ateityje. Manau, kad šeši prane... pakeitimai atkuria tą pusiausvyrą, kuri yra reikalinga Aš nenoriu, kad jūs e, mano pastabas suprastumėte kaip asmeniškus komentarus. Mes visi mielai žvelgiame į ateitį. Mes e, turime asmeniškų patirčių lyčių lygybės rytyje. Mes e, patys žinome, kas buvo veiksminga, kas ne, kokiu veiksmu galima imtis Aš um, galvoju, kad visame pranešime stinga žvilgsnio atgal. Stinga analizės, kas veikia, kas ne, remiantis e, gairių patirtimi. Manau, kad reikėtų pakoreguoti pranešimą E, laikantis šios perspektyvos, kad nepraleistume tam tikrų galimybių ir kad ateityje garis veiktų puikiai. Signorė Ovir. Dabar ponė Orvirhau. Dėkuoju. Pratęsiu nuo tos minties, nuo kurios baigė ponė Bauer. E, visų pirma, tiesą norėčiau padėkoti poniai Figurėdo. Kadangi sąžininkai vertino situaciją, pažvelgia į ateitį, bet neturėtume prarasti susidariusios progos. Jau daugelį metų nagrinėjame įvairias mintis, įvairius pasiūlymus Na ir čia, kur kalbame apie smurtą, apie atlyginimų skirtumus, tai, tai aktualios temos jau ne vieną dešimtmetį. Į vyrus orientuotame pasaulyje visgi nėra valios imtis priemonių. Ir statistika rodo, kad skirtumas tarp atlyginimų didėja, o ne mažėja aukso amžiaus metu, septintais metais, e, skirtumas buvo 17 procentų, ne 14. O naujausi duomenys už devintuosius rodo, kad skirtumas dar labiau padidės. Man atrodo, kad reikia tiesiog keisti požiūrį. turėtume gal labiau skirti dėmesį priimtų sprendimų įgyvendinimui, nes dokumentų parengta daug ir tikrai neblogų. Tačiau komisija, kuri turi nemažai galimybių panalizuoti esamą situaciją, dėja nepanagrinėjo e, to klausimo, kodėl kai kurios valstybės narės nieko nedaro tam, kad būtų sumažintas atlyginimų skirtumas arba kad būtų kovojama su smurtu prieš moteris. E, lygiai taip pat komisija nepanalizavo, nebandė įsiaiškinti, kodėl tam tikrose srityse moterų yra gerokai mažiau negu vyrų. Akivaizdu, kad mūsų priimti sprendimai neįgyvendinti, mūsų taikytos priemonės nepasiteisino, vadinasi, reikia priemonės rinktis kitokias, kurios būtų efektyvesnės. Dar vienas dalykas. Šiaip turinys šito dokumento tinkamas, visos mintys, pasiūlymai geri, bet trūksta įgyvendinimo priežiūros ir įgyvendinimo priemonių. Be šių dviejų dalykų nieko nepavyks e, per ateinančius du dešimtmečius pakeisti, apčiopiamai pakeisti. Ir tikrai mm, mums e, garbės nedaro tai, kad tam tikri teisės aktai nėra tinkamai įgyvendinti. Mūsų reputacija dėl to nukenčia. Dėkuoju, ponė Ovir. O dabar ponė Blinkevičiūtė. Linkia. Eh, iš tiesų, aš vis tik tai noriu pasveikinti pranešėją figureido, todėl kad eh, mes galim pasakyti, kad reikia labai išanalizuoti praeitį, kad žinotumėm, ką daryti ateityje. Bet ar mes tam turim dabar pakankamai laiko? Iš tiesų, eh, gyvenimas parodė, kad mes priimtų anksčiau gairių 60 metų dėja neįvykdėm moterų ir vyrų lygybės rytyje Galim ieškoti kaltininkų, kas dėl to kaltas, bet viską kaip ir nurašytumėm turbūt pirmiausia į ekonominę, finansinę ir socialinę krizę per pastaruosius keletą metų e, mūsų ES valstybėse, kur padarė didžiulį poveikį tam, kad dėja skurdas nesumažėjo, o kai kuriuose valstybėse net padidėjo. Todėl aš tiesiog norėčiau dar kartą, kad mes susimastytumėm ir pagalvotumėm, Ar mums ES valstybėse užtenka atviro koordinavimo metodo tam, kad skurdą realiai mes įveiktumėm? Ar mes neturėtumėm pagaliau ryštis priimti direktyvą dėl minimalių socialinių standartų, nes mano supratimu, tik tokia direktyva įgalins iš tikrųjų kovoti su realiu skurdu valstybėse narėse. Kitas pastebėjimas, beje, moteris nuo skurdo nukentėjo daugiausia ir ypač dabar po šito ekonominio nuosmokio, tai yra dar baisesnis smūgis moterim patirint didžiulį skurdą ir atskirtį. Kitas dalykas dėl tų pačių atlyginimų skirtumų, apie kuriuos jau kalbam keletą metų. Vis tik gerbėmėjai, man atrodo, kad mums trūksta valios ir galimybių išsireikalauti iš komisijos, kad pagaliau greičiau būtų pateiktas pakeitimas dėl direktyvos, dėl atlyginimų. Nes nesant tokios direktyvos, vien tik gerų pavyzdžių atskirų šalių narių tikrai nepakaks. Na ir dar vieną sritį, kurią noriu atkreipdėmėsi, kur vėlgi auga, e, auga smurtas prieš moteris ir auga priekybą žmonėm atskirose valstybėse narise. Taigi iš tiesų šitam pranešime mes akcentuojam tam, bet priemonės turi būti tokios, kurios darytų tiesioginį poveikį. O apskritai aš dar kartą sveikinu pranešėją ir galvoju, kad jeigu mes dar padiskutuosim, priimsim sprendimą ir turim eiti į priekį. Obrigada, senhora Blinkvičiūtė. I... E- Dėkuoju, ponė Blinkevičiūtė. O dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Pone Fina, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte galimybę padėkoti poniai Figureido už šitą pranešimą. Tikrai geras pagrindas komisijai parengti savo strategiją. Norėčiau trumpai Jums priminti, kad nauja vyru moterų lygybės strategija bus e, pristatyta po Hartijos, kuri buvo patvirtinta šių metų kovo patvirtinimo. Ir partijoje kalbama apie komisijos įgaliojimus, apie veiksmus, kurių reikia imtis 10-15 metų laikotarpiu. Taigi, strategija turėtų būti patvirtinta rugsėjo mėnesį. Ir šioje strategijoje mes numatysime pagrindinius principus, kurie pasiūlyti jau moterų hartijoje Tai yra principai, kurie minimi ir šiandien pristatytame pranešime. Strategija numatys veiksmus įvairiose politikos kryptise. Bus siekiama, kad būtų pagerinta valdymo tvarka, valdymo procedūros e, pagerintos, kad galima būtų užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Ir čia dar norėčiau Jums priminti, kad komisija sieks stiprinti dialogą su valstybėmis narimis ir taip pat su Europos parlamentu, ką vėlgi siūlo ponė Figurėdė savo pranešime. Na ir apibendrindama norėčiau pasakyti, kad komisija toliau skatins, kad būtų imtas įvairių iniciatyvų taryboje, kad pirmininkaujančios šalis propaguotų, e, toliau propaguotų lyčių lygybės principo įtvirtinimą ir kad įgyvendintų tos tikslus, kurie bus numatyti naujoje lygybės strategijoje. Neminėsiu visų diskusijų metu paliestų klausimų, galbūt dar kiek per anksti apie tai kalbėti ir norėčiau dabar tiesiog padėkoti susitiktą žodį. Ačiū ponė Fin. Na ir diskusijų pabaigoje dar kartą norėsiu suteikti žodį pranešėjai figūrėdė. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Taip pat dėkuoju tiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą, ypač komiteto sekretoriatui Ačiū visiems už jūsų indėlį ir už jūsų pateiktus pasiūlymus. Jeigu norite pasiūlyti daugiau pakeitimų, labai prašyčiau tai padaryti iki balandžio 9 vidurdienio. Nesu tikra, ar tai yra tas tikrasis terminas, bet pirmininkė mane pataisys, jeigu suklydau. Taigi labai prašau iki to laiko pateikti pakeitimus, jeigu manote, kad jie reikalingi. Pabandysiu atsižvelgti juos ir kartu ir priderinti juos prie kitų jau gautų pakeitimų. Aišku, turėsiu atsižvelgti dabar jau pasiūlytus devynis pakeitimus. Na ir visus kitus, kuriuos jūs man pateiksite. Ir tada jau galėsiu apžvelgti visus jums rūpiamus klausimus. Tikrai pasistengsiu tai padaryti, galbūt e, tam tikriems klausimams skirsiu didesnį dėmesį, atsižvelgdama į e, tai, kiek jie yra aktualūs. Dar vienas e, momentas, kas manau yra ypač svarbu, tai ką minėjau, kalbėjusioje. Tai yra politinė valia. Iš tikrųjų, reikia daugiau politinės valios parodyti. Ir mes, ir komisija, ir taryba turi daugiau valios parodyti, kad ta lygybės strategija būtų tinkamai gyvendinta. Taip, galim rengti gražius dokumentus, deklaracijas, ketinimų protokolus, strategijas. Visi šie dokumentai labai gražiai skamba ir visi, visi mes pritarėme jiems. Bet jeigu po patvirtinimo kitą dieną pamirštame, kas ten parašyta, tai nėra priimtina. Turime siekti, kad praktikoje būtų kažkas pakeista. Todėl šiame pranešime aš ir norėjau atkreipti dėmesį į būtinybę imtis veiksmų, kad tai politinė prasme yra labai svarbu. Tiek mes, tiek komisija, tiek taryba turi geriau suvokti, jog būtina patvirtinti naujus politinius instrumentus, kurie padėtų mums stebėti pasiūlymų įgyvendinimą. Tiek juos įgyvendinti, tiek, tiek prižiūrėti tą įgyvendinimo procesą. Man atrodo, kad būtų labai naudinga organizuoti ir metinės konferencijas, kuriuose susirinktų visi susiję atstovai ir papasakotų, kaip sekasi, kas vyksta įgyvendinant strategiją. Tai mm, kalbu aš apie moterų organizaciją, sąjungą, profesinės sąjungas ir kitus panašius subjektus. Jie turėtų dalyvauti toje konferencijoje ir gerinti nacionalinį vyriausybę, nacionalinį parlamentų samoningumą ir siekti tokiu būdu įtraukti juos į aktyvų strategijos įgyvendinimą, nes kitaip tas dokumentas bus miręs. Ir dėl to savo pranešime aš tai nekartą pabrėžiu. Iš tikrųjų reikia tos politinės valios, ją turi pademonstruoti visi, ypatingai komisija ir taryba, kad ta strategija ne taptų tiesiog eiliniu Europos komisijos dokumentu, tai turėtų būti ir tarybos dokumentas. Ir žinoma, dėl strategijos turinio reikėtų labai aktyviai ir iš esmės padiskutuoti Europos parlamente. Visą tai būtina siekiant suaktyvinti kovą dėl vyrų moterų lygybės duoti tam tikrą stipresnį impulsą šitai kovai. Tad kartuoju, mums reikia naujų praktinių instrumentų, kurie padėtų stebėti strategijos įgyvendinimą kasmet, atliekant atskirą vertinimą ir tam, aišku, reikia didelės politinės valios ir tik tada galėsim padaryti pažangą. Tai dar kartą dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie diskusijų ir iš karto noriu padėkoti kolegoms, kurie dar nori pateikti papildomų pakeitimų. Labai jų lauksiu ir lauksiu visų diskusijų. Dėkuoju. O dabar e, dėl to termino, kurį jūs minėjote. Taip, tai yra balandžio 9 vidurdienis. Iki šito meto galite pateikti pakeitimus. Komitete balsuosime gegužės 3-4. Balsavimas plenarnėje sesijoje birželio mėnesį. Tuo baigime nagrinėti šeštą darbo tvarkės klausimą. E, Perėsime prie septintojo darbo tvarkės punkto. Artėjant 2014-iesiams, kokie ryšiai tarp moterų ir ES. Nagrinėsime Eurobarometro tyrimo išvadas dėl moterų dalyvaujančio Europos parlamento rinkimuose požiūrio Radikratsa Sagaropolų, mūsų komiteto narė, e, pristatys šio tyrimo išvadą. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už galimybę pristatyti tyrimo išvadas e, ir pakalbėti apie 2014 metų perspektyvą. Kovo antrą dieną buvo minima e, pasaulinė moterų diena ir parlamente taip pat buvo surinktas seminaras šią temą, kuris vadinosi 2014 metų perspektyva, kokie ryšiai sieja moteris ir Europos Sąjunga. Mm. Sulaukėme daug įvairių pranešimų ir nusprendėme, kad šią temą reikia nagrinėti iš naujo, todėl kad ši tema susijusi su gyva Europa, su Europa artima moterims, su Europa, kuri primtina mums visiems. Surinktas e, seminaras rėmėsi e, apklausą, kuri buvo atlikta po pernai metais vykusių Europos parlamento rinkimų. Apklausos rezultatai mums buvo labai svarbus, e, siekiant numatyti tam tikras strategijas kitiems parlamento rinkimams. Mes iš tiesų bandėme išsiaiškinti, kokių lūkesčių moterys turi iš ES ko joms reikia, koks jų santykis, koks jų ryšys Europos Sąjunga, kokiu trūkumu jos išvelgia ir kaip turėtume formuluoti tikslus, kad e, šie trūkumai būtų pašalinti. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad moterys e, daug e, toliau nei vyrai yra nutolę nuo Europos Sąjungos. Taigi jų ryšiai nėra tokie glaudus su Europos Sąjunga. Mes e, manome, kad neturėtume to fakto priimti kaip likimo e, rankos, e, turėtume stengtis keisti šį požiūrį. Pirmiausia, turėtume patikrinti, kokias priemonės, kokius instrumentus Europos parlamentas gali numatyti. Taip pat turėtume paklausti savęs, ką mes kaip moterys politikės galėtume nuveikti. Turėtume bandyti į e, požiūrio keitimą įtraukti ir nacionalinės partijas bei Europos parlamento frakcijas. Ši tema yra labai svarbi. Turėtume pasistengti, kad e, artėjant kitą tiems e, Europos parlamento rinkimams 14 e, metais moterų dalyvavimas rinkimuose būtų daug aktyvesnis nei praėjusiais metais. Turiu pasakyti, kad e, mes atsidūrę tarsi užburtame rate. Tas užburtas ratas yra tarp moterų ir Europos Sąjungos, nes iš tiesų moterys nejunta Europos Sąjungos vykdomos politikos pasiekmių savo gyvenime. Joms susidaro toks įspūdis, kad e, Europos Sąjunga jų gyvenimo niekaip nekeičia. Aišku, jos gali gauti visą reikiamą informaciją apie Europos Sąjungą, Tačiau moteris tiesiog nedalyvauja politinėme ES gyvenime. Jos nedalyvauja bendruosiuose uh, veiksmuose, kurie yra svarbus ES ir joms um, ES yra tiesiog neįdomi. Taigi tai yra užburtas ratas ir ES šioje srityje jau daug nuveikė buvo atpažintas kai kurios problemas, tokios kaip politinis neveiklumas, negebėjimas e, rasti politinį sprendimą. Tai yra labai svarbus dalykai, e, kurie turėtų mus visus dominti. Turėtume rasti būdą, kaip priartėti prie moterų. Pirmiausia, tai susijęs su informacija ir mūsų darbo išaiškinimu. Apklausos rezultatai parodė, kad e, savo darbuose turėtume kovoti su neligybės apraiškomis. Esama diskriminacijos ir neligybės ekonominėme ir socialinėme gyvenime. Skirtingas atlygis yra labai opi tema. 50 procentų moterų tiesiogiai jaučia, kad jų atlygis yra mažesnis už vyrų. Taigi 50 moterų ir 48 e, procentai vyrų šią problemą atpažįsta ir jaučia tiesiogiai. Taigi galėtume galbūt pradėti nuo konkrečiai šios perspektyvos. Uh, Galiu pateikti ir dar vieną pavyzdį susijusį su pačiomis svarbiausiamis problemomis, kurios yra nagrinėjamos ir mūsų komitete. Buvo nuolat pabrėžiama, kad e, reikia išnagrinėti, kokiu priemonių buvo imtasi, formuluojant naujus tikslus. Turime pamastyti, kaip neligybės e, temą galėtume pristatyti moterims, turėtume rasti būdus, kaip veikti. E, aišku, yra to naujos e, technologinės priemonės, parlamento posėdžiai transliuojami tiesiogiai ir galbūt pasinaudoja uh, naujai atsiveriančiamis elektroninės žiniasklaidos galimybėmis galėtume rasti prieigą į moterų širdis. Manau, kad Europos parlamentas turėtų suvokti, kad e, daug dalykų, apie kuriuos taip intensyviai ir su tokiamis įvairiomis emocijomis diskutuojame, moterims yra tiesiog neįdomus. Apie tai turėtume kalbėti ir politinių frakcijų posėdžiuose. Turėtume moteris supažindinti su mūsų tikslais. Dėl profesinio ir e, privataus gyvenimo suderinimo. 79 procentai moterų ir 72 procentų vyrų jaučia šią problemą. Taigi ši problema yra opi ir būtent rinkiminėje kampanijoje galėtume taip pat kalbėti apie šios dalykus, nes tai e, apklausos rodo, kad e, ši tema visuomenė yra svarbi. Ir turėtume priimti atitinkamus sprendimus šio klausimu. Kita tema labai svarbi moterims. Ir jei mes iš ties norime kovoti su neligybė, Turėtume prisiminti vieną dalyką. Moterys mano, kad į jų būtinės problemas ES nereaguoja. Šį požiūrį taip pat turėtume pati, pakeisti. Turėtume paskatinti moteris aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, ypač tose srityse, kur ES neturi kompetencijų. Pavyzdžiui, įvairiose įmonėse svarbius postus e, daug rečiau užima moterys nei vyrai. Manau, kad reikėtų įsteigti e, sprendimų prieimimo centrus, kuriuose dirbtų moterys. E, Prancūzija yra jau prieimusi atitinkamus įstatymus. Kita tema. Moteris domisi nacionalinę politiką, politiką vietos e, lygmenių, tačiau ne europinę politiką. Taigi, moteriams yra svarbi žmogiškoji politika, žmogui artima politika. Taigi, mes turime stengtis, kad Europos politika būt, turėtų aiškę perspektyvą, kad mūsų politikoje būtų akcentuojama moterų lygybė. ir lyčių lygybės aspekto integravimas visose politikos rytise turėtų tapti vienas mūsų prioritetų. Europos parlamente yra daug moterų, daugiau nei trečdalis visų parlamento narių yra moterys, taigi tai yra um, gan aukšti skaičiai. Uh, šis skaičius viršyje uh, proporcijas, e, kurios yra fiksuojamos nacionaliniuose parlamentuose. Europos parlamentas yra ta vieta, kur, jo, kurioje mes galėtume daugiau dėmesio skirti skirti lyčių lygybės aspektui ir tokiu būdu sulauktume ir daugiau moterų dėmesio. Aš galvoju, kad apklausos rezultatai yra itin svarbus. Jūs juos rasite ir savo dokumentuose, galėsite panagrinėti tiek klausimų kokybę, tiek atskirus statistinius duomenis, kalbant apie atskiras valstybės narės, jų palyginimas mums taip pat svarbus. Manau, kad šios apklausos rezultatai galėtų tapti puikiu pagrindu rengiantis naujiesiems Europos parlamento rinkimams. Kalbant apie moterų ir vyrų procentą, proporciją, tai e, kai kuriuose valstybėse narėse tas skaičius sviruoja ir skiriasi dviemis procentais. Tai yra moterų yra dviemis procentais daugiau nei vyrų. Ir būtent todėl turėtume stengtis, kad ES taptų žmonių sąjunga, kurioje gerbiama lyčių lygybė, lygios galimybės užtikrinamos tiek vyrams, tiek moterims. Europa turėtų tapti artima piliečiams e, Europa. Jei moteris ir toliau taip pasyviai dalyvaus rinkimuose, tai jos dar toliau nutols nuo rytojaus Europos. Taip pat turime pasakyti, kad Europos parlamento spaudos tarnybos teikiamomis paslaugomis galėtų pasinaudoti mūsų parlamento nariai Aš jau dešimt metų dirbu šiame komitete ir man šiandien itin džiugu, kad mes galime tinkamiau koordinuoti savo komiteto veiklą ir tokiu būdu tapti matomesniais e, Europos arenoje. Ačiū, ponia Kratsa. Labai išsamus pranešimas pristatant tokį labai svarbų darbą. Iš tiesų visi turėtumėm labai atidžiai pagalvoti apie tai, ką pasakėte ir pasimokyti, pasisemti kvėpimo būsimiems rinkimams. Visus kviečiu dalyvauti šioje narių ir ekspertų diskusijų grupėje. Taip pat norėčiau išsakyti nuogastavimų ir tam tikrų abejonių išiškėjusių šio susitikimo metu. Mane neramina moterų požiūris į rinkimus. E, vicepirmininkas labai aiškiai išsakė mintį, kad moteris mažiau domisi ir rečiau dalyvauja rinkimuose Europos parlamentą nei vyrai. Galbūt tai yra didžia dalimi ne dėl suinteresuotumo, bet dėl informacijos trūkumo. Moteris nesupranta, kodėl Europos parlamento priimami sprendimai yra reikšmingi ir joms. Jos nesupranta, kokį poveikį tie sprendimai daro kasdienime jų gyvenime. Nesupranta, kaip Europos parlamento sprendimai veikia nacionalinę politiką. Svarbu įvertinti, kaip moteris balsuoja. Dažniausiai jos maž... tai, tai yra dažniausiai daugiau moterų yra rinkimų sąrašuose. Tai yra įdomus aspektas, e, kurį galime panagrinėti. Ypač šiaurės šalyse dabar pasireiškia tokia tendencija. Taip pat svarbu suvokti, kaip žiniasklaida e, nušviečia kandidates moteris, kaip jas pristato. Galbūt žiniasklaidoje jos yra mažiau matomos, kai jos kandidatuoja į vieną ar kitą postą. O kai e, jos vis dėlto nušviečiamos žiniasklaidoje, galbūt pristatomos ne taip, kaip reikėtų. Taigi galbūt moteris kandidatės e, žiniasklaidoje pristatomos kitaip nei vyrai. Galbūt dažnai žiniasklaidoje nagrinėjamas moterų rengimosi stilius, įvaizdis, e, šeimininė situacija, vyro veikla, bet neišryškinama tos moters akademinė veikla, pasiekimai, išsilavinimas. Na, o apie vyrus dažniausiai kalbama per jų išsilavinimo, pasiekimų, karjeros prizmę. Taigi žiniasklaida e, atkartoja socialinius stereotipus, e, juos dar sustiprindama. Žiniasklaida uh, galima sakyti, moterų e, dalyvaujančių rinkiminėse kampanijose nevertina rimtai. Na ir paskutinė pastaba. Įvairių žiniasklaidos formų pasitelkimas, įskaitant ir socialinių žiniasklaidos tinklus, turėtų būti dažniau išnaudojama priemonė, ypač moterų. Uh, dažnai internetu kreipiamasi į rinkėjus, bandant pateikti vieną ar kitą rimtą žinę. Kai kurios moterys, eidamos tokiu keliu, padidina moterų patiki, pasikeimą moterimis ir keičia tą žiniasklaidos kūriamą įvaizdį. Taigi pagalvokime, ką galime padaryti, ką galime pakeisti ateityje. Uh, kad e, kitų rinkimų į Europos parlamentą metu moteris žiniasklaidoje buvo, būtų traktuojamos e, labiau e, lygiai teisiškai kaip ir vyrai. O dabar žodis ponio vyra. Ačiū pirmininkė. Jūs baigėte nuo žiniasklaidos paminėjimo. Aš norėčiau pradėti E, pasisakydama apie žiniasklaidą. Žiniasklaida yra tas antrinis ligmuo, kuriame kuriamas moters grindžiamos, moters įvaizdis grindžiamas apsirengimo stiliumi ir panašiai. Prieš porą metų Estijoje buvo peržiūrėtas mokyklų vadovėlių turinys. E, kiek žinau ir kitose valstybėse tai buvo padaryta ir dažnai išsiaiškinta, kad dažnai paveikslėliuose motina vaizduojama dėvinti prijuostę, o tėtis e, stovintis prie automobilio. Ir atvirai pasakysiu, kad man į rankas tokia medžiaga pateko pirmą kartą, bet gerai, kad pakankamai anksti, likus nemažai laiko iki kitų rinkimų. Moteris tikrai nesupranta, kad ES gali vaidinti svarbų vaidmenį jų gyvenimuose. Apie tai kalbėsime ir ties paskutiniuoju darbo tvarkės punktu. Bet reikėtų spręsti tokius klausimus kaip moterų skurdas, lygios darbo ir atlygio galimybės. Apie tai buvo kalbama jau kurį laiką. E, tiek ilgai, kad žiniasklaida į tai jau nebekreipė dėmesio. Kaip bebūtų, žiniasklaidai neįdomu, ką kalba moteris. Pavyzdžiui, Mano atveju jie ima interviu, paskui pamini tai kaip faktą, e, neišdėstant esmės. Taigi mums reikia stipresnės, nuoseklesnės pozicijos, siekiant užtikrinti, kad mūsų sprendimai atneštų rezultatų. Tai leistų pasiekti tai, jog moteris suvoktų, kad jų gyvenimuose ES vaidina svarbu vaidmenį. Mums reikia priežiūros, stebėsenos ir įgyvendinimo mechanizmų. Be kita ko nepamirškime, kad daugiau nei pusė visų Europos gyventojų yra moteris. Ir jeigu joms netrodo, kad ES yra svarbi, jei jos nesuvokia ES veiksmų rezultatų, tai tai skaldo pačią ES. Dėl moterų nesuinteresuotumo mažėja bendras suinteresuotumas ES. Kyla grėsmi radikalizmui. Kyla grėsmė, kad ir čia į šią instituciją pateks daugiau radikaliai nusiteikusių asmenų. Ačiū. Labai ačiū, ponia Ovir. Tuo ir baigsime septintojo darbo atverkės punkto aptarimą. Pereikime prie aštuntojo. Uh, pono Roveira į Ruedą pranešimas dėl ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės bei lyčių aspektų susijusių su šia krize. E, būtent šiam pranešimui yra pateikta 144 pakeitimai. Taigi pranešėjo laukia daug gražaus darbo siekiant parengti kompromisus. E, žodis ponui Romeva, prašom. Dėkuoju. Nenorėjau pasisakyti dėl ankstesnio klausimo, nes manau, kad tiek e, Anas, tiek šis klausimas yra tarpusavė susiję. Pranešime kalbama apie tą susidarę įspūdį, kad politiniai klausimai e, moterų nepaliečia arba paliečia jas mažiau negu vyrus. Ir Labai įdomu, kaip e, tas teiginys e, turėtų būti dabar jau vertinamas ekonominės ir finansinės krizės ar tų krizių kontekste. Ir e, analizė, Eurobarometro duomenys kažkuria prasme labai siejasi su šiuo pranešimu. Šiuo pranešimu mes kaip ir siekiame užpildyti spragą, norime labai aiškiai pakalbėti apie tas problemas, kurios daro poveikį moterims, lyčių aspekto prasme. Norime netgi labai aiškiai pasakyti, kad Europa gali pateikti pasiūlymų, kurie padės pakeisti šitą atsiskirimo, izoliavimuose dinamika. Tad e, dėl to turbūt šitas pranešimas ir susilaukė tokio dėmesio ir dabar turime 144 pakeitimus, tai yra tikrai daugiau nei vidurkis. Na ir čia dar reikėtų paminėti, kad daugumas tų pakeitimų yra teksto papildymai ir jie tikrai praturtint šitą tekstą Nemanau, kad pranešėjai bus sunku e, pritarti šitiems pasiūlymams. Dar labai įdomu stebėti tokį dalyką, jog plačiai sutariama tarp skirtingų politinių frakcijų dėl tam tikrų dalykų ir e, iš tų frakcijų sulaukiau labai daug. Pavyzdžiui, pasipakeitimų Garcijo, Paulo, Nikola, Jarauka, Sofija, Natfeld pateikė tiesiog serijas tokių pakeitimų. Ir visi jie skirti teksto papildymui. Manau, kad kaip pranešėjas galėsiu tikrai atsižvelgti į tuos pakeitimus, dėl kai ko gal dar pasitarsime, paieškosime kompromisų, nes turbūt susikerta skirtingų frakcijų ideologija, kaip antai koks turėtų būti e, valstybės institucijų vaidmuo, kokia turėtų būti prieiga prie viešųjų paslaugų, kokį vaidmenį moteris turėtų atlikti. Siekiant užtikrinti tam tikrą atsakomybės lygmenį Taigi bandysiu e, šiuose sritise susitarti ir parengti kompromisinius pakeitimus. Toliau turėčiau pasakyti, kad mane stebina, jog tikrai nėra daug pakeitimų dėl teksto dalių išbraukimo. Na ir aišku, tai maloni žinia ir gal tai susijęs su mūsų komiteto specifika, kad nėra tiek daug idėjų, konfliktų ir nėra tiek daug prieštaravimų tarp mūsų supratimo. Na, toliau ten kalbama, pateikima statistika, faktai, e, tyrimų, dokumentų, kuriuos minėjome, pavadinimai. Ir mane tai kažkiek neramina, kadangi pakeitimai šioje srityje siūlo atsisakyti tam tikrų svarbių dalykų. Juk šiuo pranešimu mes norime pasakyti, kad šitas komitetas, šitas parlamentas, šitą Europos Sąjungą gali kažką tai pasakyti apie vienodą traktavimą ir apie lygybę. Ir, pavyzdžiui, EPP pateikė nemažai pakeitimų ir man atrodo, kad reikės su jais dvišalių pagrindų padiskutuoti. Ir pagalvoti, ar iš tikrųjų reikėtų tas dvitas išbraukti ar kažkokį kompromisą surasti. Man atrodo, kad mes suprantame, jog čia rimtos problemos nėra dėl tų pačių nuostatų, dėl to, kad ES lygių galima spręsti tas problemas, mes kaip ir sutarėme. Dėl to jie turėtų irgi suprasti, kad mūsų komitetas gali čia daug ką pasiūlyti. Tai e, turėtų mūsų čia tikslai kaip ir neprieštarauti vieni kitiems. Dėl datų pasiūlymams pateikti E, terminas yra balandžio 14 ir tikiuosi, kad visi kompromisiniai pasiūlymai taip pat bus parengti kitą terminą ir susidarėsim. Ačiū. Pone Klas. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti tą temą, kurias paminėjote, dėl lyčių aspekto ekonominės krizės kontekste, nu, įvertinimo. Tai yra tikrai didelis darbas ir jūs tai atlikote labai gerai, labai kruopš, kruopščiai padirbėjote. Daug yra suprantamų dalykų, gali būti moteris vertinamos kaip turinčios tam tikrų, taip e, traktuojamas blogiau, bet tam tikrais atvejais vyrai gali būti traktuojami blogiau dėl to. Ir turiu tam tikrų abejonių dėl šio pranešimo. Yra daug įvairių pranešimų, e, kurie susijęs tais pačiais dalykais - lyčių lygybė, ekonominės nuosmukis bet jeigu norime viską integruoti ir bandyti mat, susidaryti tą bendrą įspūdį, tai susidurime su problema. Čia jūs apsiribuojate finansinę krizę, nu, galų galia tai minima pavadinime. Man atrodo, kad reikėtų viską formuoti aiškiau, trumpiau, aktualiau. Dėl to e, kai kurie pasiūlymai išbraukti vieną ar kitą nuostata tikrai veda mus gerų kelių. Man atrodo, kad nereikėtų šioje, šiame pranešime bandyti paminėti viską, ką tik tai galime. Man atrodo, kad pasiūlymai išbraukti kai ką atskir... paspindėti tikrus skirtumus tarp partijų. Pavyzdžiui, 14 pakeitimas demonstruoja, kad mes dėl kai ko nesusitarėme. Dėl motinysės atostogų, tėvysės atostogų. Visą tai mes bandome spręsti. Arba, pavyzdžiui, 15 punktas. 15 pakeitimas. Čia kalbama apie nacionalinius teisės aktus, kurie padėtų mus apsaugoti nuo bet kokio pabudžio seksualinio smurto. Ar tai yra iš tikrųjų susijęs su ekonominė krize? Toks būtų klausimas. Toliau galbūt mūsų nuomonės skiriasi dėl vyrų ir moterų atstovavimo sprendimus priimančius, priimančiuose postuose, institucijose ir panašiai. Galime apie tai, aišku, diskutuoti ir kalbėti, bet nežinau, ar tai tiesiogiai susijęs su finansų ir ekonomikos krize. nes yra daug kitų dalykų, šešėlinis ekonomikos mažinimas, infrastruktūros gerinimas ir taip toliau. Ir tai jau labai jau platus dalykai, man, mano supratimu, per daug bandoma čia apžioti ir bandoma apeiti aplinkui, e, e, aplink tą, aplink, esmė pasislėpia po detalėmis, bandoma daug dalykų apriepti. Yra tikrai nemažai narių, dabar aišku, vėlų jų čia nėra, kurie laikosi kitokio požiūrio, kaip reikėtų nagrinėti tokio pobūdžio temą. Tad darbas tikrai didelis, bet man atrodo, kad šiek tiek perlenkta lasda. Ir nežinau, abejoju, ar tai padės moterų situaciją pagerinti. Jeigu mes čia bandysime įvertinti visas pasaulio problemas ir išsamei visą tai analizuoti, tikrai nežinau, ar tai bus naudinga Ir dar reikėtų atsižvelgti tai, kad mes neturime statistikos. kuri parodytų poveikio moteriams vyrams skirtumą. Na, dėkuoju už tą darbą, bet man atrodo, kad reikėtų permastyti apie esminius dalykus, e, kuriais paremtas šitas e, pranešimas. Ačiū, ponia Klas. Dabar pati kaip šešėlinė pranešėja savo frakcijos vardu norėčiau akcentuoti mm, keletą dalykų. Tai, kad pateikti 144 pakeitimų pasiūlymai įrodo klausimo svarbą ir um, savalaikiškumą. Visus pakeitimus galėjote gauti tik vakar. E, kai kurie buvo sudėtingesnėmis ar rečiau naudojamomis kalbomis, tarp jų ir portugalų, vokiečių, lenkų kalba. Ne visus turėjome laiko išsiversti, taigi negalėjome suprasti visų pateiktų pakeitimų esmės. Tačiau peržvelgę peržvelgusi juos, kiek įmanoma, stengdamasi suprasti, turiu pripažinti, kad e, pranešėjas tikrai atliko daug e, darbo, o mano pakeitimai viena vertus yra skirti tam, kad akcentuotume moterų įnašą išeinant iš krizės ir antra vertus kad akcentuotume tai, jog moteris yra mažiau atsakingos už krizės priežastis. Tai yra objektivus faktas. Dvidešimt septyniose valstybėse nei vienam bankui nevadovauja valdytoja moteris. Tik viena penktoji visų sprendimo prieimėjų ES finansų ir ekonomikos institucijose yra moteris. Taigi jos yra labai toli nuo ekonominių sprendimų, jos nepriartėja prie finansinių institucijų. Ir dėl to moteris, nežinia ar nuo to mums geriau ar blogiau, bet negali būti kaltinamos už šią finans, dėl šios finansinės krizės. Kita vertus, moterys yra pagrindinės krizės aukos ir tai atsispindi netgi per smurtą šeimose. Pastarieji e, tyrimai įrodo, kad padaugėjo lytinių pagrindų vykdomo smurto dėl krizės. Ir tai nesunku suprasti. Pažiūrėkime, kaip didėja nedarbas, kokias problemas patiria šeimos, kai jų pajamos mažėja. Visi šie veiksniai veda prie nestabilumo, agresijos šeimoje. Dėl to moteris nukenčia, nukenčia vaikai, tai yra pagrindinės aukos. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą. Mano šalyje pakviečiau organizuoti konferenciją šiuo klausimu. Tokiu būdu turėsime galimybę panagrinėti šį klausimą plačiau konferencijoje galėtume panagrinėti įvairius dokumentus. Visų pirma, e, JAV, tai, tai yra, atsiprašau, jungtinė, Jungtinės karalystės tyrimą įrodantį, kad įmonių valdybose yra mažiausiai trys moterys. Tokį uh, tokia išvada prie jo tyrėjai. Taigi moteris daro įtaką įmonių valdymui. Ir jeigu moterų skaičius padidėtų, tai e, kotiruojamų biržoje akcijų skaičius padidėtų maždaug 80 procentų. Ir jeigu moterų e, valdybose būtų daugiau, tai įmonių sėkmė būtų didesnė ir padidėjus moterų skaičiai valdyboje dažniausia pagerėja ir įmonių veikla. Kalbėjau apie mažiausia tris moteris valdyboje. Kitas pavyzdys - Norvegija. Apie ją jau kalbėjome šią popietę. E, Norvegijos konservatyvioji vyriausybė ėmėsi iniciatyvos nustatyti kvotą moterų skaičiui įmonėse, kurių akcijos yra kotiruojamos biržoje. Tokiu pat keliu ketina eiti ir Prancūzija. Taigi įmonės yra ekonominė prasme suinteresuotos e, turėti daugiau moterų valdybose, kadangi tai užtikrina didesnį įmonės veiklos sėkmę. Manau, kad tai galėtų būti tikrai stipri prielaida, skatinant moterų dalyvavimą versle, finansų veikloje. Ir aš manau, kad pranešėjas tai taip pat akcentuoja, tai atspindėta ir kai kuriuose pakeitimuose. Aš labai tikiuosi, kad pakeitimai padės uh, pasiekti tam tikro kompromiso, nors aišku pakeitimų yra labai daug. Pirmiausia, svarbu akcentuoti, koks e, svarbus moterų vaidmuo priimant ekonominio pobūdžio sprendimus ir siekiant e, ekonominę prasme optimizuoti įmonės veiklą. Tikiuosi, kad visi sutarsime dėl pranešimo esmės. Mūsų komitetas jį vertina kaip labai svarbu, aktualų. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Nežinau, ar komisijos atstovas norėtų komentuoti, ar atstovė. Pone Altin, prašom, komisijos vardu. Ponas Altin. Ačiū. Ačiū labai, kad ir komisijai suteikė tą žodį, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau pra, padėkoti pranešėjui už įdomų pranešimą. Visi žinome, mm, kokie svarbus ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektai ir lyčių lygybės aspektas taip pat. Um, lyčių lygybės pranešime mm, šeštų ir dešimtų metų lyčių lygybės gairėse taip pat atsispindėjo, pasispindėjo kai kurie krizės aspektai. Komisija atsižvelgs jūsų pateiktus pasiūlymus. Džpilsus. Ačiū labai. Pranešėjas, ar norėtų sureaguoti? Eh, Kalbėsiu labai trumpai. Mes e, kartu su komisija norime patikrinti rytoj kai kuriuos aspektus ir tada lauksime pakeitimų, kompromisinių pasiūlymų ir bandysime suderinti savo pozicijas. Manau, kad pranešimo koncepcija bendra išliks pirmiausia. Akcentuosime ne tik krizės priežastis, tačiau ir bandysime pateikti sprendimus. Čia komitete išsakomos mintys e, yra išskirtinės. Tokių pozicijų ar tokių nuomonių jūs tikriausiai nerasite niekur kitur. Uh, Manau, kad e, savo mintis turime pagarsinti. Negalime kalbėtis tik tarpusavyje. Kitas dalykas, aišku, yra daug skirtingų nuomonių, tačiau svarbu tai, kad ši svarbi tema, tokia svarbi mūsų piliečiams, būtų išgirsta. Kitas svarbus dalykas. Turime numatyti konkrečius e, pasiūlymus, kuriuos galėtume pateikti komisijai, tarybai, valstybėms narėms. Turime, turime numatyti labai konkrečius specifinius elementus, kurie leistų mums pasistumėti į priekį. Ir aš laukiu jūsų pakeitimų. Sobre... Ačiū labai, ponia Romeva. Kalbant apie grafiką, trečią ketvirtą balsuosime komitete dėl šio pranešimo. O plenarnėme posėdėje birželio mėnesį bus balsuojama dėl šio e, pranešimo. Aštuntąjį darbo tvarkės punktą baigiame. Devintas kitų klausimų nėra. Kito posėdžio data. Gegužės trečia diena, trečia valanda po pietų ir gegužės ketvirta, devinta valanda ryto. Noriu padėkoti visiems. Linkiu visiems gero vakaro. Taip pat norėčiau padėkoti vertėjams už puikų jų darbą.